colleagues. Welcome. Kolegos, sveiki. Na, visų prašau susėsti. Esame jau pasirengę pradėti darbą. Pirmiausia, pranešimai koordinatorių sprendimų projektai. Vyko mūsų posėdis 29 rugsėjo. Į, tarp dokumentų yra jums pateikta sprendimai. Jeigu niekas neprieštarauja, bus laikoma, kad jie patvirtinti. Tie sprendimai, e, transliavimas yra mūsų posėdis, kaip visada ir dar norėčiau pasakyti, kai ką noriu priminti kolegoms, kad pagal tyriamųjų komiteto taisyklės e, ketvirtas straipsnis E, ketvirtos straipsnio pirma dalis. E, pavardės žmonių negali būti viešinamas ir atsižvelgiant į tai mes atitinkamai m, mm, pakoreguosime protokolus spalio mėnesio 15 dienos posėdžio. E, Segolen Royal taip pat turi atvykti pas mus į komitetą. Mes ieškome uh, datos ir e, prašysiu lankščiai kolegų pasižiūrėti tai, galbūt mes Strasbūrė ar Briuselėje numatysime papildomą dieną mūsų posėdžiui. Mes taip pat bendraujame ir su kitais ministrais. Ar dar kas nors, ką nors nori pasakyti? Atrodo, kad taip nėra. E, galime pradėti klausimą. visuomet pamirštu kai ką pasakyti. E, turiu galvoje protokolas. 12-15 rugsėjo mūsų posėdžiai vyko tomis dienomis e, ir protokolai pateikti e, tarp dokumentų ir m, mm, taip pat yra interneto mūsų puslapyje. Jeigu niekas nepateiks pastabų, bus laikoma, kad protokolai yra patvirtinti. Dabar jau klausimas. Pirmiausia, išklausysime pono Antonijo Erarijo. Noriu pasveikinti jūs. Jis vadovauja transporto ir infrastruktūros ministerijos tarptautinių e, reguliavimo reikalų skyriui Italijoje. Be didelės įžangos iškart suteiksiu žodį jums, kad galėtume jums e, suteikti žodį, jūsų išklausyti. Prašom. E, sveiki, ponios ir ponai. Aš manau, kad galiu kalbėti italų kalbą. Norėčiau padėkoti Jums, norėčiau padėkoti šio komiteto pirmininkiai, kad mane pakvietė dalyvauti šios dienos posėdėje. Man malonu, kad galiu atstovauti generaliniam direktoratui dėl motorinių transporto priemonių. E, tai yra e, Italijos infrastruktūros ir transporto ministerijos padalinys ir mes esame e, tvirtinimo automobilių institucija, dirbame ES e, tarptautinių lygmenių, mes esame vieša organizacija, maždaug 200 darbuotojų užsijima automobilių tvirtinimu tiek centriniu lygmeniu, tiek vietos lygmeniu. Uh, automobilių bandymų centruose, kai atliekami tipo tvirtinimo testai. E, šis komitetas nagrinėja emisijų klausimą. Tas klausimas labai svarbus, ypač jo svarba išiškėjo po to, kai bandymą atlikti skirtingose šalyse, įskaitant Italiją. Aš turiu galvoje taip vadinamą Dieselgate, parodė, kad e, e, E, kai kurie automobiliai, pirmiausia, kuriuos gamina Volkswagen, netitinka teisės aktų. E, ir e, reikia užtikrinti, kad visi automobiliai, kad automobilis nebūtų taip vadinamų išderinimo įrenginių. Žinome, kai buvo atliekant patikrinimus e, realiomis vairavimo sąlygomis, e, emisijos azoto oksidų buvo aukštesnės negu tikrinant automobilius laboratorijose. Ir taip atsitiko todėl, kad kai kurios, e, kai kurie gamintojai taiko variklio apsaugos priemonės ir siekdami apsaugoti automobilių variklius nuo uh, žalos, bet tai iškraipo emisijų lygmenį ir 2007 metų reglamentas 715 šiaip leidžia taikyti tokią įrangą Mes norime pasakyti, kad pastaraisiais mėnesiais daug pažangos yra pasiekta ir e, taip pat priimta naujų teisės aktų Europos Sąjungoje dėl emisijų, norint paaiškinti bandymo metodus tam, kad automobiliai galėtų atitikti emisijų reikalavimus ir kad jie atitiktų tas e, sąlygas e, realiomis vairavimo sąlygomis. Yra Taip pat e, gamin, žinome, kad gamintojai nuo kitų metų rugsėjos pirmos dienos turės atlikti bandymus keliuose ir pagal naują reglamentą 216.646 e, reikės taip pat e, atskleisti informaciją apie tai, kaip veikia papildomos emisijų strategijos ir bazinės emisijų strategijos. Tokiu būdu bus galima aiškiau numatyti automobilių būklę ar E, misijas realiomis e, vairavimo sąlygomis. E, kitas dalykas - naujas testavimo ciklas pasaulinės lengvųjų transporto priemonių, priemonių testavimo ciklas atitiks dabar realų automobilio naudojimo ciklą. Taryba dabar nagrinėja toliau E, kitą reglamentą, pagrindų reglamentą dėl e, transporto priemonių tvirtinimo. Tai yra plati, e, platus teisės aktas, kuri, le, kuris leis atitinkamoms kompetitingom institucijoms gauti informaciją apie programinę įrangą, kuri yra įdėgama į automobilius. Taip pat bus galima nustatyti nuostatas dėl rinkos priežiūros. Tokiu būdu valstybės narės galės dirbti toliau, kurdamos standartus ir e, bus siekiama tuo pačiu metu sumažinti skirtumų ES e, rinkoje. E, reikia dirbti toliau siekiant užtikrinti, kad emisijos iš automobilių atitinka reikalavimus net ir realiomis vairavimo sąlygomis ir mes e, džiaugsimės galėdami prisidėti jūs, prie jūsų komiteto darbui ir padėti paaiškinti tam tikrus aktualius klausimus, kurie yra jūsų darbo tvarkė. Ačiū. Ačiū už įžanginę informaciją. Pamiršau paminėti, kad tai yra pirmasis klausimas, kuriame kreipiamas dėmesys į patį valstybės narėse tokių dar bus ir daugiau. Dabar e, tęsdama iš karto steiksiu žodį ponai Zalbai. Ačiū, ponai pirmininkė. Taigi, šios rytė turime vadovautis europiniais teisės aktais, savame suprantama, tačiau turime išlikti realistais. Valstybės narės taiko skirtingas e, testavimo priemonės, tačiau Europinis teisės aktais yra tam tikrą prasme pateisinami tie skirtumai, kurie veikia nacionaliniu mastu. steigė jau nuo 90-mečio, tačiau reikia pasakyti, kad Europoje veikia atskiros valstybės numeris atskiros sistemos, mes dabar nenorime jų suvienodinti, tačiau dabar mes susiekėme naujų reglamentų kurios pasitelkia, galėtume tiksliau išmatuoti taršą, prilygindami e, bandymų testavimo rezultatus laboratorijose ir realiomis vairavimo sąlygomis, kuo labiau suartinami tarpusapį savyje. Noriu pasakyti, kad e, mes siekiame, kalbant apie taršos emisijas, nustatyti tam tikras aiškės ribas, maržas, nes laboratorijose yra taikomos e, atitinkamos matavimo procedūros e, skiriams automobilių tipams, už, kurias nustato atitinkamos tam tarnybos kompetitingos ir ta, tas skirtumas, ta marža, e, kalbant apie <clears throat> vieno ar kito modelio taršą, neturėtų labai skirtis. Tai reiškia, kad e, bandymo rezultatai Vokietijoje bendrai tam pačiam automobilių tipui neturėtų uh, skirtis nuo kitų šalių. Jūs kalbėjote apie tai, kad buvo padaryta nemažai pažangos, tačiau e, Italijoje pasisakoma už tai, kad e, naujų testavimo procedūrų įsigaliojimas e, nebūtų toks greitas, kaip numatyta, kuo remiasi Italija tokios pozicijos laikydamasi. Nežinau, ar teisingai supratau jūsų klausimą, tačiau noriu pasakyti, kad e, kol kas e, Italija nėra jokių iniciatyvų pristačiusi, kad e, teisėkros iniciatyvų galiojimas būtų nukeltas. Mes patikime dabar tinkamą įstatymo projektą dėl bandymo realiamis sąlygomis. Čia atsakymas yra į penktąjį klausimą, pakankamai aiškus pateiktas. Galėčiau dar papildomas informacijos jums suteikti šiuo klausimu. Mes aktyviai dalyvavome visose diskusijų procesuose susijusiuose su bandymu realiamis vairavimo sąlygomis reikalavimų patvirtinimu. Ir parengimo komisija savame suprantama turėjo parengti atitinkamą bandymų protokolą, tai užtruko kelis mėnesius. Ir komisija taip pat privalėjo užtikrinti, kad e, būtų pasitelkta pagaminta atitinkama bandymų įranga tam, kad būtų galima išmatuoti taršą realiomis vairavimo sąlygomis, nes anksčiau pagrindinė problema ir buvo ta, kad reikėjo atitinkamų matavimo prietaisų, kurie realiomis sąlygomis būtų galėję tapti naudojamais ir jie kainavo pakankamai brangiai. Čia turiuomenėje azoto oksidų taršos matavimus ir būtent apie šias kenksmingas medžiagas čia daugiausiai ir yra kalbama. Tvarkaraštis jau yra patvirtintas, tačiau pirmiausia reikia pasirenkti techniškai jo e, reikalavimo gyvendinimui pasitelkus atitinkamą įrangą. Taigi visas valstybės narės dalyvavo rengiant atitinkamus reikalavimus dėl bandymo taršos matavimo realiomis varavimo sąlygomis, kurie būtų siejami taip pat ir su Euro 6 reikalavimais reglamento. Iš tiesų šis Euro 6 reglamentas įsigaliojo 2014-2015 metais, tačiau atitinkamų <clears throat> taršos matavimo realiamis varamų sąlygomis procedūra, atitinkama taršos matavimo procedūra dar nebuvo nustatyta tuo metu. Taigi iš tiesų 14-15 metais registruotų transporto priemonių realiomis e, sąlygomis patikrinti dar tuo metu nebuvo įmanoma. Ir būtent dėl šios priežasties prasidėjo diskusija dėl atitikties koficijento. <clears throat> Tai reiškia, kyla klausimas, kaip e, e, atitik, atitinka bandymai laboratorijose su realiomis vairavimo sąlygomis. Jeigu mes būtume pasirinkę 1,0 koeficientą atitikties, tai nuo 17 metų nebūtų galima registruoti nei vieno naujo automobilio. Todėl komisija nusprendė pasitelkti dviejų etapų požiūrį. Pirmasis etapas prasidės nuo 17 metų jis yra švelnesnis, susijęs su atitikties koficijantu ir kiekviena valstybė narė turėtų atsižvelgti į savo riedmenų parką, į gamintojų situaciją ir kitus aspektus. Italija, kaip ir kitos valstybės narės, pageidauja, kad iš pradžių būtų pasirinktas didesnis atitikties koficijantas. Pirmiausia, norėjome pasirinkti, kad tas koficijantas siektų 3, tačiau veikiausiai turėsime nusileisti, surinkti kompromisinį variantą ir Italijoje buvo susitarta dėl kompromiso, kuris šaliai yra naudingas ir jam pritarė dauguma kitų valstybių narių. Manau, kad dabar pasiektas kompromisas yra visiems primtinas daug klausimų dar jums bus užduota tai būtų neblogai atsakinėti pakankamai konkrečiai, nes priešingų atveju viskas užtruks labai ilgai, ponas Gerbrandė. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad atvykote ir priemėte mūsų kvietimą. Mane šiek tiek nustebino tai, kaip Jūs pozityviai kalbėjote apie realaus vairavimo testą, nes Italija yra viena iš tų valstybių narių, kuri bandė sumenkinti ir susilpninti visą tą procesą, bent jau kiek skaičiau uh, susitikimų dokumentus, techninio komiteto susitikimų dokumentus. Mano klausimas būtų šiek tiek kitoks. Jūs savo atsakymę į ketvirtąjį klausimą teigiate, pateikėte apibrėžimą. Tai yra draudžiami išreguliavimo įrenginiai, kai tuo tarpu išderinimo įrenginiai. Kaip ir tą apibrėžimą pateikėte visai prasmingai, tačiau atsakymę aštuntai klausimą jūs teigiate, kad jūs niekuomet netyrėte realių emisijų vairuojant kelyje. Atlikote tik tai laboratorinius testus, tai reiškia, kad jūs ne, niekada met neišsiaiškinu, kokie yra skirtumai tarp rezultatų laboratorijose ir keliuose. Taigi niekuomet neradote tų išderinimo įrenginių. Ir man tai atrodo kaip ir puikia galimybė tiems, kurie nori pažeisti įstatymus, šiek kaip ir su policija, kurie sako, tikriname nuo 9 iki 5. Tai reiškia, kad visų kitų laikų nusikaltėliai gali daryti, ką nori, nes niekas jų netikrina. Ar jūs e, galėtumėte pakomentuoti mano kritinės pastabas? Dėkui. Nežinau, ar atsakėme į ketvirtąjį klausimą ar į kitą klausimą. Teigiau, kad mes kaip tipo tvirtinimo institucija taikėme taisyklės, kurios numatytos reglamente dar prieš 2017 metais paskelbtą realaus vairavimo testavimo ciklą. Ir atsižvelgiant na, įvairias sąlygas, bet tas yra daroma, tačiau gamintojas nebūtinai imasi tokios strategijos, kurie nėra leistina. Apskritai to testo, tų testų rezultatai, kuomet jie yra pozityvūs, teigiami, tipas yra tvirtinamas, kuomet neigiami, tipas nėra tvirtinamas. Ir viskas yra surašyta tes, testo protokole. Taip, bet jūs tikriausiai puikiai žinote, kad buvo įmanoma naudoti išderinimo įrangą ar kokius tai kitus pasitelkti uh, dalykus, kad būtų galima sumažinti emisijas per testavimo ciklą, o realiai išvažiavus automobilį į kelią emisijų yra daugiau. Ir daugelį studijų ir dokumentų apie tai yra rašoma nuo Junktinio moks, mokslinio tyrimų centro ir kitų institucijų pateiktų dokumentų, tai tampa akivaizdu ir tai jums yra puikiai žinoma. Ar jūs bandėte patikrinti, ar automobiliai nėra, kaip sakė e, ponas Patošnikas, buvęs komisaras, šiek tiek pakoreguoti, kad būtų galima atitikti laboratorijų e, testams keliamus reikalavimus, bet kelyje viskas yra kitaip. Ar jūs bandėte tai patikrinti? Na, pirmiausia, mes nebuvome informuoti ir nežinojome apie tai, kad neautorizuotos neleisnos sistemos buvo naudojamos. Mes pradėjome uh, tyrimus, tikrinimus iškart po to, kai kilo Dieselgate skandalas, Volkswageno skandalas, kaip jį be pavadintumėme. Ir atlikome nemažai testų, kaip ir kitos Europos šalis. Bet prieš tai mes tikrinimų netlikome, nes tiesiog atlikome savo tiesioginį darbą, tikrinome automobilius laboratorijose pagal tai, kaip yra numatyta įstatymė. Jeigu skaitytumėte dokumentus susijusius su realaus vairavimo Sakau, ne, man užtenka, jūs ne, nieko netikrinote. Toliau 22 minučių laikotarpis, po kurio išsijungia sistema. Jūs neignoravote to fakto, kad tai jūsų tvirtinimu atitinka įstatymą, nes tai yra moduliavimas, kuris reikalingas, kad būtų galima apsaugoti variklį, taip jūs teigiate. Mano klausimas, ar tai yra tiesa ir kitas klausimas, ir ar ta recirkuliacijos sistema turi būti tikrai šimta po 22 minučių, nes yra daug kitų sistemų, kurios neturi būti išjungiamos po 22 minučių. Tai kodėl jūs pritarėte tokiam pareiškimui ir kodėl sutikote tvirtinti tipą, kai akivaizdu, jog nebuvo laikomas įstatymo? Automobilyje, bet automobilis atitiko teisės nuostatas, nes na, galbūt ta sistema ir išsijungia. Taip, atsakymuose į klausimus raštu buvo teigiama, kad tas laikotarpis, kuomet išsijungia recirkuliacinė sistema, yra puikia galimybė naudoti tą išderinimo įrangą. Tai kodėl taip yra Italijoje? Tiesa, jeigu sistema išsijungia, toks bent jau yra tvirtinimas uh, Vokietijos tipo tvirtinimo institucijos tvirtinimas, bet mes to negalėjome patvirtinti, konkrečiai turiuomenė Italijos tipo tvirtinimo institucija. Ir jūs esate informuoti, kad bus tarpininkavimo komiteto posėdis, aptarsime tą techninį klausimą su Europos komisijos atstovais, tačiau trumpai tariant, ta sistema, kurią naudoja Fiatas, nėra ta sistema, kuri išsijungia automatiškai. Tai yra Euro 6 tipo automobiliuose naudojama sistema, kur yra du ciklai ir vienas iš tų dviejų ciklų susijęs su tam tikromis modulacijomis, jo intensyvumas sumažėja. Taigi, jeigu išsijungia ta recirkuliacinė sistema, tada NOx emisijos išauga 13-15 kartų virš leistinos normos. Ir tokiame automobilyje sistema toliau veikia pagal numatytas taisyklės, kai yra tie du ciklai. Ir jeigu atliekamas tikrinimas kelyje, tai aišku, tuomet visuomet galime tikėtis geresnių veiklos rezultatų. Ačiū, poje Ferrarijo, ačiū, kad atvykote, ačiū, kad atsakėte į klausimus. Raštu noriu pratesti pono Gerbrandžio labai e, įdomų klausimą, nes e, tos pateikiamas informacijos e, iš tiesų nėra labai konkrečios, kas įvyksta po 20 minučių Fiato automobiliuose, ar ta įranga įsijungia ar neišsijungia, kaip ten ir jūs taip pat pasakėte, kad tie dvi, tos 20 minučių būtinos, kad būtų apsaugotas variklis, ar galėtumėte patikslinti, kas tame variklyje turėtų būti apsaugota, nes techninių požiūrį nelabai suprantu, kodėl čia reikia išjungti tą e, taršos matavimą. Dėkuoju. Galiu tik tai patvirtinti, kad sistema pati neišsijungia ir toliau veikia veikia netgi jeigu vyksta modulacijos. Ne šimtų procentų veikia, bet keli sektoriai praranda intensyvumą iš tų dviejų žiedų ciklų. Ir mes turime surasti recirkuliacijos sistemoje atitinkamus komponentus, nes iš atliktų testų matome, kad atsitinka taip, kad po kelių kilometrų kyla rizika, kad blokuojami yra cirkuliacinės sistemos voštuvai ir tada gali būti blokuojamas variklis ir tai gali uh, sugadinti variklį, vykti, įvykti nelaimingi atsitikimai. Ir kai recirkuliacinė sistema yra blokuojama, pavyzdžiui, greitkelyje, sustoja iš karto variklis be jokio įspėjimo, tai yra siaubinga, tai vienintelis būdas, kaip būtų galima išvengti tokių. Tokių atvejų reikia tam tikrų, uždengti tam tikrą plėvelę e, tam tikras dalis. Tai techniniai dalykai, bet tokia yra realybė. Ir e, dėl to mes ir, ir kartojame, kad testai realiomis vairavimo sąlygomis čia standartai, įrangos e, ilgamžiškumas ir visa kita turi būti pagerintas ne tik laboratorijose, bet ir realiomis vairavimo sąlygomis, man atrodo, 90 minučių. E, tai trunka ir tai yra kol kas ilgesnis laikotarpis nei atliekant tikrinimą laboratorijoje. kalbant apie šį klausimą, e, Vokietijos e, transporto priemonių e, testavimo tarnyba čia laikosi šiek tiek kitokios pozicijos, su jų atstovais kalbėsime vėliau. Ir jeigu jau nacionalinės tarnybos pateikia skirtingą bendros europinės teisės interpretaciją ir tie teisės aktai yra skirtingai įgyvendinami, tai kaip jūs šį konfliktą sprendžiate? Ar kreipėtės į komisiją dėl interpretacijos, ar e, ketinate bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis tarnybomis, pavyzdžiui, Vokietijos tarnyba? E, Ačiū. Kai kilo Dieselgate skandalas, vyko susitikimai tarp tipo atvirtinimo institucijų ir mes kalbėjomės apie tokius, skir, tokias skirtingas interpretacijas. Ir e, dar be kita ko vykome į Berliną, ten Vokietijos institucijos surinkė tokį susitikimą su e, atitinkama tipo tvirtinimo institucija e, Vokietijoje, taip pat Niderlandų ir Luksemburgo atitinkamos institucijos atvyko į susitikimą Berlyne ir mes išklausėme tokio pristatymo skaidrėse, kur buvo kalbama apie tai, kad reglamentuose uh, nėra jokių trūkumų. Aš tiesiog norėčiau grįžti prie tų išderinimo įrenginių. Euro 5, Euro 6 reglamentai juk veikia ir ten yra numatomos sąlygos, kuomet išderinimo įranga gali būti naudojama ir komisija pateikė galybę dokumentų ir ten nėra daroma jokia nuoroda į 5.2 straipsnį. Euro 5 euro 6 reglamento straipsnį. Ir čia ir kyla problema. Pavyzdžiui, transporto taryba Birželio 7 dieną ministrai susitiko, įskaitant ir Italijos ministrą, kuris kėlė klausimą komisijai. Ir gal čia reikalingos gairės kažkokios, kad būtų galima suprasti, kas veikia, o kas ne. Tačiau kažką tikrai reikia daryti, kad ateityje institucijos žinotų, kad tam tikri techniniai sprendimai įmanoma, kiti ne. Ir bent jau, kol to nėra, tai yra labai daug neiškumo. Ir anksčiau to neiškumo nebuvo, bet kai nėra specifinių normų, mes galime ir toliau vykdyti tą tipo tvirtinimą, atlikdami tikrinimus ir testus. Ir mes nematome jokių kitų galimų interpretacijų. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakymai į penktą klausimą. Primename tai, kad Europos komisija pradėjo daug pažeidimo procedūrų prieš Italiją dėl oro kokybės ir dėl taršos, NOX taršos. Taigi čia tikrai yra konkrečių faktų apie tai ir vyksta dabar tos pažinimo procedūros. Kai Italija nusprendė per spalio mėnesio susitikimą, kai vyko diskusijos dėl realių vairavimo sąlygų e, ciklo dėgymo dar tvarkarašio, jūs prašėte atidėjimo iki 19 metų, ne 17. Taigi, kaip bendrai vyksta dabar e, dialogas Italijoje dėl aplinkosaugos? Ar aplinkosaugos ministerija Italijoje uh, irgi yra įtraukta į šį procesą, ar čia tik jūsų departamentas e, trakt, svarsto šios klausimus dabar, kai Europos komisija pradėjusi yra pažeidimo procedūrus dėl leistinų europinių normų dėl NOX. Guardi, fondamentalmente noi abbiamo... Eh, Ačiū. Mes artimai bendradarbiaujame su kitai, kitomis ministerijomis, aplinkosaugos pramonės ir, tai, ir taip toliau, bet viskas yra nusprendžiama auto, auto, autotransporto įmonių techninėme komitete ir tai grinai yra techninio pobūdžio sprendimas, euro 6 um, standartas yra susijęs su tam tikrais ribojimais, reikia laiko, kad prie to prisitaikytumėme. Ir kuomet buvo kuriamas tas, kodėl, kodėl, kodėl buvo rengiamas tas sprendimas, mes turėjome įvertinti ir, ir pramonės, pramonio konkurencingumo, aplinkosaugos aspektus. Yra kitų šalių, kurios susiduria su identiškomis problemomis ir mes galiausiai padarėme išvadą, kad pirmiausia mes patvirtinsime, priimsime paketą ir nuo 2017 metų automobiliai važiuojantys keliais e, išmes mažiau nei numatyta, kaip numato tam tikros ribos. Kaip Jūs ketinate laikytis ES teisės aktų dėl NOX verčių laikymosi ir kuomet ir, ir bandote atidėti testus realiomis vairavimo sąlygomis, kuo galima vėlesniam laikotarpiu, tai kaip aplinkosaugos ir pramonės departamentai bando čia tarpusavyje susitarti ir susidėrėti. Kągi, visuomet reikia na, siekti kompromiso ir Italija prašė atidėti iki 2019 metų, nuo 2017 iki 2019 metų e, šio ciklo tvirtinimą ir čia tiesiog tą tuomet baigėsi automobilių galiojimo terminas 18 metai. Italija, Prancūzija prašė to atidėjimo iki 19 metų, kadangi tai galėtų būti irgi kompromiso dalis tarp atitikties veiksnio ir tos konkrečios datos. Tai yra ta data, kuomet visi automobiliai, kurių tipas yra patvirtintas, turi būti atnaujinami. Ir aš, kaip ir sakiau, mes tokiu būdu siekiame kompromiso ir kaip teigiame atsakymę į penktąjį klausimą, tai reiškia, kad tam tikros emisijų vertės tuo metu, kai daugiau kaip 500 procentų yra viršėmos vertės. Aš norėčiau sužinoti priežastį, kodėl tam tikri automobiliai Italijos atitinkama nacionalinių mokslinio tyrimų taryba juos tikrino ir kitus automobilius tikrino privati laboratorija, FCE grupės laboratorija. Gal, gal galite paaiškinti, kodėl yra čia toks skirtumas? Ačiū. Uh, Mes su Neapolio institucija pasirašę esame sutartį, tai yra nacionalinė mokslo tyrimų taryba, nacionalinė institucija. Ir jie buvo atsakingi už Fiato automobilius. Ir iki Liepos pabaigos turėjo būti, man atrodo, Liepos 27 dieną turėjo parengti galtinę ataskaitą. Birželio viduryje Neapolio laboratorija, kuri yra mokslinio tyrimų laboratorija turi tik vieną variklių salę. Tai mes galiausiai nusprendėme atlikti tą testą kitur, pastelkiant ministerijos išteklius. Ir tie testai buvo atlikti laboratorijose, kurios sertifikuotas yra laboratorijos. Uh, pagal ISO standartus ir pagal dabartinį tipo tvirtinimo dabartinio tipo tvirtinimo procedūrą yra manoma ministerijai pasitelkti privačias laboratorijas, nes jos yra nepriklausomos laboratorijos, gali būti naudojamos visų, mes tiesiog pasinaudojame jų paslaugomis su septynių E, automobilio atveju, kurių tipą tvirtinome, nes priešingų atveju tas turėjo būti daroma Neapolėje, bet laiko trūko, tai mes paprašėme tiesiog tų privačių laboratorijų, kad jos mums pagelbėtų, padėtų. Tačiau nebūtų teisinga teikti, kad tą darė pats Fiatas. Tai yra bendra tokia įprasnė praktika ir kitos tipo tvirtinančios institucijos gali naudotis gamintojų renginiais, nes uh, tokiu būdu gali geriau atlikti savo darbą. Dėkoju. Yeah. <coughs> sorry, sorry, late airplane and also late into the questions. Uh, thank you so much. Ačiū, kad atvykote. Mes uh, bandome pasižiūrėti tai, ką, kokia padėtis ir ką daryti uh, ateityje aš e, uždara, uždaroje patalpoje skaičiau daug medžiagos ir mačiau, kad Italija yra viena iš aktyviausių valstybių narių e, šiuo, šiuo klausimu šioje srityje. Ir tarsi bando sustabdyti visas procedūras. Jūs kaip e, šalis galbūt turite informacijos, kurią galėtumėte pasidalyti dėl techninės pažangos Ir mes žiūrime dabar į skirtingus gamintojus skirtingose šalyse ir e, matome, kad JAV griežtesni standartai taikomi Japonijoje. Ir Europoje taip pat kai kurie gamintojai e, laikosi gana griežtų emisijų ribų. Bet jeigu kalbėsime apie naują sistemą, naujas taisyklės, tai matome, kad Italija labai aktyviai bando sustabdyti visą procesą. Uh, Kodėl? Ar jūs turite tam tikros techninės informacijos, kurią galite pasidalyti su mumis, ar dėl kažkokios kitos priežasties? Dėkui už klausimą. Manau, kad pateikiau atsakymą diskusijų pradžioje, bet galiu mielai grįžti prie šios temos dar kartą. Mes atlikome tyrimus dėl Euro 6 e, neseniai, pavyzdžiui, kai tipas buvo patvirtintas prieš metus ar dviejus. Ir mes teikėme tinkamus pasiūlymus, sutiko komisija ir e, pirmasis etapas e, bandymų keliuose e, turi būti numatytas ir aišku yra tai, kad transporto priemonės, kurios jau važiuoja dviejus metus, yra aktyviai naudojamos. Ir mums reikėjo e, rasti kompromisą e, tam, kad e, neseniai patvirtinto tipo transporto priemonės atitiktų reikalavimus. Ir mes galvojame apie gamintojus ir buvo gražinama tam tikrų automobilių daugiau. Aktyvaus ciklo atitikimo veiksniai labai aktualus dalykas 2.1. Toks yra uh, atitikimo koeficientas ir man atrodo, tai yra protingas pasirinkimas ir pirmas žingsnis. Europa tik tai atlieka patikrinimus e, realiomis sąlygomis. Pasaulio mastu nėra tokios praktikos visuotinės. Bet, kaip aš sakiau, mes turime užtikrinti, kad visomis e, aplinkybėmis e, atsižvelgsime į viską, pavyzdžiui, pakilimo laipsnį ir kitus kintamosius komponentus. Tai yra pirmas žingsnis, kuris galbūt netoks griežtas, bet paskui ateis antras etapas, daug griežtesnis. Ir tuomet 1,4 toks bus atitikimo koficijantas Italijoje antrajame etape, tai yra kur kas griežčiau negu siūlė kitos šalis. Taip pat yra įrangos uh, atsparumo klausimas. E, dėl to reikia mm, aiškumo, bet komisija turėtų spręsti šį klausimą. Mes nemanome, kad bandome pristabdyti visus procesus, e, galvojame, kad esame pragmatiškesni ir galvojame realiau. Bet tikrai mes pasirengę ieškoti primtino kompromiso. Ačiū. E, atsakymas užfiksuotas, tą galiu pasakyti. Kitas klausimas. Ar Italijos pozicija dabar pasikeis po Volkswageno skandalo? Ar manote, kad e, reikia skubiau veikti, ypač e, transporto priemonių atžvilgių, kurios išskiria daug CO2 ir taip pat azoto oksidų? Ypač tai aktualu urbanizuotoms teritorijoms Italijoje, tokių yra daug. Ar jūs e, norite, norėtumėte pasakyti, kad dabar reiktų veikti greičiau ir kad reikia griežtų taisyklių ir paskui siekti e, atitikti standartus. Kitas dalykas, bet kam reikia standartų, jeigu mes paskui sukūrėme kitą sistemą, kuri leidžia tarsi per užpakalinės duris apeiti teisės aktus dėl emisijų ribų. mes pritarėme e, paketui dėl e, testavimo realiomis sąlygomis ir dėl pasaulinės e, sistemos dėl tokių bandymų ir dėl tipo patvirtinimo viską, kas siūlė komisijam, kas siūlė komisija Italija pritarė. Ir jeigu bus pateikti pasiūlymai sugriežtinti ribas, mes išnagrinėsime, mes matome, kad dabar nieko griežčiau nėra siūloma. Mes turime užtikrinti, kad laikomasi būtų tų ribų, kurios yra nustatytos. Toks yra tikslas tų bandymų keliuose. Mes taip pat turime e, galvoti apie oro kokybę ir e, veikti pagal tokį scenarijų ir taip pat galvoti apie globalę sistemą, kad pagerintume oro kokybę, bet reikia e, pirmiausiai siekti pasiekti rezultatus ir e, užtikrinti, kad būtų laikomasi emisijų ribų. Mes girdėjome labai daug ekspertų ir visi sakė, kad techniškai yra įmanoma užsitikrinti, kad normų būtų laikomas šiandieną, nebereikia kompromiso. Galbūt e, būtų neblogai, jeigu Italija atsižvelgtų į tų klausimų rezultatus. Pone Gijon. Giljon. Labai gražiai ištaitė mano pavardę. Ačiū. Du klausimai. E, kaip jūs prie, e, prie išvados, kad reikia atšaukti tam tikrus automobilius, ne tik tai itališkus, bet ir Volkswageno? gamintus automobilius ir ar planuojate ką nors dėl tam tikrų korekcijų? Mes maždaug 750 tūkstančių automobilių turėjome atšaukti, turime informacijos iš Vokietijos tipo tvirtinimo agentūros KBA kad jį techninį atšaukimą skirtingų tipo automobiliams tvirtina Volkswagen ir italų e, padaliniai mums teikia informaciją apie tai, kaip vyksta atšaukimo kampanijos. Anksčiau atlikti Neapolio instituto bandymai rodo, kad keli automobiliai Volkswageno e, grupės E, gali būti perduoti, medžiaga dėl jų gali būti perduota teismo institucijoms. Buvo atlikti bandymai prieš juos atšaukiant ir po to mes norime pasižiūrėti, kaip skirtingai, kokius parametrus e, demonstruoja šie automobiliai skirtingomis sąlygomis. KBA mums pateikė Vokietijos atitinkama institucija e, savo išvadas. Uh, E, sakoma, kad kai atšaukiamas automobilis, jis turi paskui atitikti reikalavimus e, vartojimą degalų ir C, vartojimo degalų ir CO2 emisijų standartus. Mes norime e, išsiaiškinti, ar nėra neteisėtai įdėktų tam tikrų išderinimo įtaisų ar panašiai yra atliekami tyrimai šiuo metu Mūsų prašo informacijos ir Vokietijos agentūra KBA. E, taip pat ir mes e, kreipiamės į juos, ne visada gauname mes patys tikslus atsakymus. Dėkoju. Suprantu, kad jūs nekėtinate savo automobilių vertinti keliuose tai kaip sėkming, galima kalbėti apie atšaukimo programų sėkmę, jeigu nežinosite, kaip, kiek iš tikrųjų išskiria emisijų transporto priemonės normaliomis sąlygomis. Kalbėkime apie Volkswagen automobilius. Gamintojas pripažino, kad e, įdėkti yra neteisėti išdenimo įtaisai tose E, automobiliuose KBA, Vokietijos agentūra taip pat tą patį pripažino. Mes atliekame bandymus ir e, taip pat bandymus keliuose. Mes tą darysime, mes norime žinoti, kaip automobilis e, važiuoja skirtingomis sąlygomis, norime tai išsiaiškinti. Tikslas dabar yra išsiaiškinti, suvokti šį reiškinį E, labai gerai būtų e, mokslininkams įsiaiškinti, kaip automobiliai e, važiuoja skirtingomis sąlygomis. Ponas Ekhut. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad atvykote pas mus. Noriu perėti prie klausimo numeris 8 ir jūsų atsakymą. Teisiškai neįmanoma atlikti kitų uh, bandymų išskyrus NDC. Gal jūs galite paaiškinti, nurodyti man konkrečiai straipsnį, kur negalima atlikti tų bandymų, kitokių išskyrus tuos. Aš nemanau, kad kažkoks straipsnis alternatyvius bandymus draudžia, bet bandymų laboratorijos vadovėsi bandymų labora protokolais ir tuomet tvirtina tipus. Norėčiau dar Jums priminti, kad E, reglamentas dėl bandymų keliuose preambulėje konkrečiai sakoma, e, komisija pateikė pasiūlymus ir parlamentas pritarė tiems pasiūlymams. Taigi preambulėje kalbam apie tai, kad e, jeigu netliekami bandymai kelyje, tiksliau 2000 2007 metų reglamentas kalba apie bandymus visomis sąlygomis. Atitinkama e, institucija neišgalvoja kažkokių bandymų ar ekspertai. Mes turime atlikti kontrolinius bandymus pagal tam tikrą sistemą. Ir tuomet galime pasakyti, kokios yra normalios naudojimo sąlygos, bet įstatymas nedraudžia tų. Uh, bandymų. Dešimtas klausimas. Jūs net ir keliuose atliekate papildomus tyrimus. Tai ar įstatymas pasikeitė, kad jūs dabar galite 14 bandymų atlikti kelyje? Dėl bandymų keliuose niekas mūsų neprašo to daryti. Italijos administracijai mes iš šios iniciatyvos po Dieselgate, e, kuris kilo 15 metų rugsėjai, paskui Vokietija, Junktinė karalystė, Niderlandai ėmėsi tam tikrų veiksmų, bet emisijos buvo realybė aukštesnės negu kad parodė bandymai. Tai jūs e, dabar ėmėtės iniciatyvos atlikti papildomus bandymus, o sakote, kad anksčiau nebuvo galima to daryti. Iš tikrųjų, tai papildomi bandymai, tipo atvirtimo institucijos nevykdė tų papildomų bandymų e, mokslinio tyrimo institucijos, mm, tarptautinis e, komitetas ar įsproje veikianti agentūra užsėmė tais papildomais tyrimais. Tai nėra žmonės atsakingi už tipo tvirtinimą e, atsirado tam tikros neigiamos informacijos po tų bandymų, bet tai nereiškia, kad gamintojai visi sukčiavo, kaip kad buvo Volkswagen atveju. Komisija e, pateikė pasiūlymus, mes pradėjome bandymus keliuose ir procesas paspartėjo. E, reikia net ir šiandieną paspartinti tam tikrus dalykus. Papildomi bandymai geras dalykas, gal per vėlai, bet vis tiek geriau vėliau negu niekad. Dabar, jeigu žiūrėsime į bandymų rezultatus, tai e, atrodo jūs dabar kontroliuojate situaciją, bet matote iš savo tyrimų, kaip kad atsakyta dešimtame atsakyme, e, automobiliai išskiria daugiau emisijų. Variklis yra e, apš, apšilęs negu priešingų atveju. Ir E, aplinkos apsaugos agentūra JAV e, ėmėsi gilesnių e, tyrimų Volkswageno atveju dėl to, bet jūs sakote, kad dėl to nėra jokių problemų. Man sudaro įspūdis, kad jūs anksčiau miegojote, bet atrodo, kad ir dariau miegate. Ne, mes nemiegame priešingai. Tai yra labai įdomus klausimas. Mes taikome teisės aktus. Ir matome, kad jeigu variklis yra apšilęs vienaip, automobilis pradeda važiuoti ir jeigu neapšilęs kitaip. Bet tipas yra tvirtinamas po laboratorinių bandymų, pavyzdžiui, automobilis ten išlieka visą naktį ir panašiai. Bet jūs ne tik atliekate tipo atvirtinimą, jūs turite tvirtinti statymus, pagal kuriuos draudžiama naudoti išdenimo įrangą. Mes klausėme ekspertų ir jie, jie sakė, kad jeigu įkaitęs variklis e, reiškia desnės emisijas, tai reiškia, kad naudojama kažkokia nelegali įranga. Aš klausiu ne tik apie tipo atvirtimą, bet ir apie įstatymų laikymasi. Mes atlikome bandymus norėdami patikrinti, ar neteisėta programinė įranga naudojama transporto priemonės. Jeigu atskirsime Volkswagen automobilius, nes jau pripažinta, kad ten buvo tokios įrangos, dėl kitų automobilių mes nematėme Italijoje, kad kitose automobiliuose būtų ta išderinimo įranga. Taip, e, parametrai skirtingi, rezultatai yra skirtingi, nes tam tikromis sąlygos emisijų daugėja. Kai kurios e, transporto priemonės e, viršė ribas, bet tai susijęs su ciklais ir reikia e, kitų papildomų cikluose nenumatytų bandymų, ne tik tai bandymų keliuose. Vienas dalykas, 8-90 metys, kai buvo lyginami du ar daugiau automobilių, dabar sąlygos pasikeitė ir be to reikia prisiminti oro kokybės e, klausimą ir norima matyti realius ir realistiškus rezultatus, tam tikri e, testai ir bandymai nebetitinka e, aktualijų ir dėl to reikia taikyti bandymus keliuose, jeigu pasižiūrėsime į pasaulinį realių važiavimo sąlygų tikslą, tai yra dinamiškas tikslas, bet reikia toliau dirbti. Eh, Ačiū. Norėčiau grįžti prie sprendimų. pagal kurį yra nustatoma transporto priemonių testavimo vieta pagal Italijos atitinkamas ministerijos priimtą sprendimą. Noriu sužinoti, ar jūs nemanote, kad nelabai prasminga yra naudoti atitinkamą infrastruktūrą, laboratorijas, kurios iš tiesų priklauso Fiato Chryslerio koncernui. Taigi, kas priėmė tą sprendimą būtent tas laboratorijas pasitelkti? Prašau trumpai atsakyti. Tai, kad gamintojai naudoja atitinkamas laboratorijas, nėra naujiena. Mes kaip tipo patvirtimam instituciją, bendarbiavame su atitinkamu laboratorijų centru turinė veikiančių jau kelis dešimtmečius. Ir ta laboratorija FCA, kuri veikia turinė, ji testuoja ir kitų gamintojų automobilius. Taigi akredituotas testavimo centruose yra bandomi įvairių gamintojų automobiliai. Taip, tos laboratorijos teisiškai galbūt yra susijusios su Chryslerio Fiato koncernu, tačiau veikia kaip nepriklausomos testavimo įstaigos. Ministerija įtraukė šias laboratorijas į savo atitinkamą ataskaitą, nes suvokė, kad gali atitinkamų klausimų iškilti. Papildomas klausimas. Gerai, priimame domen, kad e, e, egzistuoja netiek daug akredituotų tipo patvirtinimo centrų. Jūsų atsakymas į 11 klausimą dėl trijų transporto priemonių testavimo priklausančių Fiato Chryslerio koncernui. Teigite, kad e, neegzistuoja jokios konkrečios priežasties, tačiau galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl būtent šios trys transporto priemonės minimos e, pirmosiuose trijuose testavimo rezultatuose, kuomet lyginami apšilusio ir neapšilusio variklio bandymai. Kodėl būtent šios transporto priemonės buvo pasirinktos? Nes būtent šiuose transporto priemonėse nustatyta pernelik didelė NOX taršą. Aš noriu priminti, kad čia kalbame apie Euro 5 reglamentą nuo 15 metų rugsėjo pirmos dienos jau tokių automobilių nebuvo galima registruoti, pasirinkome šios tris automobilius ir susidūrėme su tam tikrais sunkumais buvo nustatytas galtinis terminas, Liepos 27 reikėjo paskelbti galutinę ataskaitos redakciją, o per tą nustatytą laikotarpį visų bandymų numatytų nebuvo galima atlikti. Čia manau, kad dar bus parengtas ir paskelbtas šios ataskaitos priedas tam, kad būtų išsklaidyti visi nesusipratimai, pašalinti visi trūkumai. Taip pat dar trūksta matavimo duomenų susijusių su tam tikromis kitomis e, žalingomis medžiagomis. Mes tos duomenys turime, jų dar nepaskelbėme, nes daugiausiai dėmesio skiriame azoto oksidams. Visos e, trys transporto priemonės priklausančios e, FCA koncernui buvo nuodugniai patikrintos ir jų bandymų rezultatai taip pat yra paskelbti. Tačiau e, yra ir kitų gamintojų transporto priemonių, ne tik FCA koncernų priklausančių, kurių tarša viršė nustatytas ribas, jeigu e, jie yra bandomi kitokiamis sąlygomis, nei šiuo metu yra nustatyta, tačiau mes iš tiesų nebandėme kaip nors e, sąmoningai kitų gamintojų neminėti ataskaitoje. Mes siekėme ne išmatuoti kokius nors vidurkius, tačiau atlikti tikslius matavimus. Noriu dabar Jums paaiškinti, kodėl pasi... palyginamiesiams bandymams buvo pasirinkti trys e, Fiatui priklausantis automobiliai ir kodėl buvo taikomos kitokios testavimo sąlygos. Testuojant Fiat automobilius buvo taikomi skirtingi testavimo e, tik ciklai <clears throat> Artemis, pavyzdžiui, e, ciklas e, ir e, kitoks. Ar dar reikėtų sulaukti, kol bus paskelbta papildoma informacija, ar jau galite su mumis jie pasidalinti? Klausimas. Ne, dar turime palaukti, kol bus išbandyti visapusiškai Volkswagen automobiliai ir be to mes ataskaitą, rengdamėsi šiam klausimui, pateikėme emis komitetui ir Europos komisijai, kad parodytume, kokiamis kryptimis dirbame šiuo metu. Mes dar šiek tiek santūriau norime su šią informaciją elgtis, laukiame, kol bus surinkta visapusiška informacija, suderinsime ją su kitais procese dalyvaujančiais institutais, nes reikia dar suderinti visus aspektus susijusius su <clears throat> automobilio naudojimo mieste ciklu, nes e, būtent taršos matavimui e, šiam, šiame cikle yra palikta tam tikra didesnė marža, tačiau mūsų pagrindinis tikslas buvo pirmiausiai išmatuoti taršą ir aptikti išderinimo įrenginius, jų mes neaptikome, o bendrai noriu pasakyti, kad mūsų matavimo bandymo rezultatai yra panašus kaip ir kitose šalyse atlikti. Vokiškai dabar klausimas. Daktarė Ferrarijo, jūsų atsakymas į ketvirtąjį klausimą. Jūs jame komentuojate Vokietijos E, tipo nustatymo federalinės tarnybos priekaištus išsakytus kai kuriems Fiato modeliams, kadangi vėluojant lėktuvui aš pavėlavau posėdį, nežinau, ar tas aspektas jau buvo aptartas, tačiau paaiškėjo, kad e, po praėjus 22 minutėms e, Fiato dizeliuose varikliuose atitinkama E, taršą mažinantį įrangą išsijungia. Ar manote, kad tai yra atsitiktimas? Taip, jūs visų šį aspektą jau aptarėme, e, tačiau dar, galiu dar pasakyti, kad sistema nėra visiškai išjungiama, tačiau pa, pasikeičia jos veikimo pobūdis, nes jis sudaro du ciklai, euro 6 reglamentą atitinkantis varikliai turi laikytis grįžtesnių reikalavimų, todėl tie du ciklai veikimo ir e, buvo pasirinkti ir iš tiesų antrame cikle pati e, sistema pradeda veikti šiek tiek e, švelniau, nes po tam tikro kilometrų skaičiaus nu, nuvažiavimo sistema <clears throat> dėl susikaupusių uh, anglės dioksido pradėtų kenkti variklį. Iš kur žinote, kad ta sistema uh, apsaugo variklį? Todėl, kad gamintojas taip sako ir mes nusipirkome atitinkamus automobilius iš gamintojų, atlikome su jais savo bandymus ir Ar jūs galėtumėte iššifruoti tą <clears throat> programinę įrangą, tos išderinimo prietaisus, ar turėjote prašyti gamintojo pagalbos? Ne, iš tiesų mes tokio lygio nepasiekime, mes atlikome bandymus savarankiškus, jų metu galėjome patys pamatyti, kaip sistema yra stabdoma ir savai suprantama, kad e, NOx emisijos ir tarša didėja. <clears throat> E, ciklų neįsijungus, tačiau mes niekuomet nepasiekėme to nustatyto koeficiento, e, kur, kuris būtų pasiektas, jeigu sistema būtų visiškai išjungta, nes mūsų pasiektas koeficientas buvo penkis arba šis kartus didesnis. Papildomas klausimas. Savo atsakymę ketvirtą klausimą Teigite, kad jūsų tarnyba ragina Vokietijos atitinkamą tarnybą užmėgsti kontaktus šiuo klausimu, tačiau jūsų tarnyba nemano, kad reikalinga ir toliau keistis informacija tarp Vokietijos institucijų ir Fiato dėl to, kad nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos taiko skirtingus e, reikalavimus skirtingiems automobilių tipams. Tai kodėl stebėtės dabar, kad Vokietijos atitinkama institucija tiesiai bando kreiptis į gamintoją, kad išsiaiškintų visus aspektus. Manau, kad čia yra nesusipratimas. Žinoma, mes e, Vokietijos tipo nustatymo tarnybai pareiškėme savo abejonės, manau, jau penktąjį kartą dėl to, kad e, E, Fiato atstovai buvo pakviesti ant kilimėlio Berlyne, o mes apie tai jokia, jokios informacijos neturėjome. Tuo tarpu Prancūzijos institucija, kuri kreipėsi panašių klausimų, pirmiausiai kreipėsi, per, e, kreipėsi į mūsų, o Vokietijos kompetentinga institucija to nepadarė. Todėl mes ir nusintėme atitinkamą raštą Vokietijos tipo nustatymo patvirtinimo tarnybai tam, kad patys mm, gautume visapusišką informaciją. Mes tokiu būdu nesiekime, nebandėme nieko nuslėpti, mes norėjome pačiausiai gauti visą informaciją. Paskutinis klausimas, kokią dalį akcijų Fiato įmonėje valdo Italijos valstybė. Nesu ekspertas ir nežinau, tiksliai negaliu pasakyti, tačiau nemanau, kad apskritai valstybė turi savo akcijų dalį Fiato koncerne, tai yra privatus koncernas ir valstybė nusavybės dalies jame neturi. Ačiū. Dabar pereisime prie antrojo, antrosios mūsų klausimo dalies. Ir Jūs abu kolegos esate mano sąraše. Dabar jau tris kartus būsite mano sąraše. Nu, pirmiausia, ačiū, pana pirmininkė, kad leidote man dar kartą paklausyti. Turiu pasakyti, kad mano kolega panas Salinį e, labai nori užduoti kolegai daug klausimų, tačiau jis užstrigęs lėktuve ir aš norėčiau dabar būtent jo estafetę perimti. Iš tiesų labai blogai pirmadienį tokį klausimą renkti, nes daug žmonių dar yra pakeliui, tačiau kadangi e, aš galiu užduoti klausimą kolegos iš Italijos vardu, tai noriu dar pratesti anksčiau užduotą klausimą. Jis e, minėjo jūsų atsakymą 11 klausimą, ten tarp eilučių jūs. Uh, teigiate, kad nebuvo jokios pagristos priežasties taikyti e, tam tikriems automobiliams išimtis testavimo cikle, turminėje Jeep, Alfa Romeo ir Lancia gamintojus ir e, taip pat norime Jūs papriekaštauti dėl to, kad tam tikrus e, tipus automobilių Jūs testuojate kitaip arba visai ne testuojate. Taigi noriu paklausti, kokius kriterijus taikote pasirinkdami testuojamus automobilius. Ačiū. Kriterijai, kuriais mes vadovaujamės, buvo nustatyti testavimo kampanijos pradžioje, remiantis atitinkamų Italijoje registruotų automobilių parkų, išskyrus be Volkswagen automobilių, mes bandėme e, išbandyti maždaug 75 procentus visų dizelinių automobilių, kurie registruoti Italijoje, kuriems taikomi Euro 5 reglamento reikalavimai. Mes bandėme viską daryti kuo veiksmingiau, kuo mažesnėmis sąnaudomis taip pat ir tuo pačiu metu norėjome testavimo rezultatus pristatyti kuo greičiau ir tai buvo svarbiausi kriterijai, kurie, kuriais mes vadovavomės kai kurie bandymai, kaip minėjau, per nustatytą laikotarpį negalėjo būti atlikti, tačiau juos dar atliksime tam, kad savo ataskaitą galėtume papildyti atitinkamų priedų ir pateiksime visapušką informaciją apie testuojamus automobilius, kalbant be bandymų laboratorijose, testavimo laboratorijose, kalbant, siekiant patvirtinti automobilių testą mes Neapolyje ir realiomis sviramos sąlygomis atliekame tinkamus bandymus, tačiau kitą dieną su kitu automobiliu realiomis sąlygomis atlikdami atitinkamus bandymus turime turėti omenyje, kad jie gali būti atliekami pasikeitus sąlygoms, pavyzdžiui, oro temperatūrą ir, ir panašiai. Nu, pagrindinis tokių bandymų tikslas buvo aptikti išderinimo įrenginius. Ir žinoma, mes e, rėmėmės jau tinkamą nuostatą, kad bandymai realiomis vairavimo sąlygomis sąlygos didesnė tarša nei bandymai laboratorijose. Čia iš esmės tokie uh, bandymai galtinių rezultatų negalėtų įtakoti, nes mums reikia kelti savo klausimą, koks buvo tokių bandymų tikslas. Mūsų tikslas buvo siekti aptikti išderinimo įrenginius, o mes tokių neaptikome. Tai reiškia, kad atitinkamos direktyvos nebuvo pažeistas, jeigu Italijoje 75 procentų visų automobilių yra dizeliniai ir E, testavimo rezultatai yra reprezentaciniai, tai mes negalime teikti, kad specialiai buvo netestuojami tam tikri automobiliai. Atsakydamas į ankstesnį klausimą, jūs minėjote arba šiek tiek e, netiesiogiai kritikavote Vokietijos tipo patvirtinimo tarnybą, o pats kalbate apie tai, kad dar bus kažkokie priedai, papildoma informacija pateikta. Turiu klausimą e, dėl jūsų veiklos skaidrumo. Antrasis klausimas, ten yra pateikiama tik tai santrauka e, tyrimo ataskaitos, o ne visa ataskaita, taigi kyla klausimas, ar norėjote ką nors nuslėpti, ar būtumėte pasirengę, siekdami užtikrinti visapušką skaidrumą, paskelbti ir e, pilną jūsų tyrimo ir testavimo ataskaitą. Ačiū. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Tikrai neturime ko slėpti. Visas turimus duomenys mes paskelbėme viešai. Su jumis galime susipažinti. Mes testavome ir kitų žalingų medžiagų taršą, ne tik NOx, pavyzdžiui, smulkiųjų dalelių. Duomenys apie smulkesias dalelės nebuvo paviešinti, nes šio bandymo tikslas buvo aptikti išdarimo prietaisus ir nustatyti NOx taršą. Neapolė veikianti laboratorija ir daugiausiai dėmesio skiria būtent šioms minėtams temams ir aspektams, o visa kita informacija galėtume taip pat pateikti, komisija dar paprašė <clears throat> papildomos informacijos ją ketinu suteikti. Savo atsakymę į antrąjį klausimą jūs teigiate, kad buvo nuspręsta skelbti tik santrauką. Ar jūs esate pasirengę paskelbti ir paviešinti visą tyrimo medžiagą? Manau, kad ataskaitos formatas dabartinis nesikeis, nes toks jis buvo pasirinktas nuo pat pradžių. Yra pateikiama bendroji analizė ir vertinimas. Žinoma, ekspertai gali susipažinti su išsamesniais duomenimis apie kiekvieną testuotą transporto priemonę, tačiau visos informacijos dabar paskeisti negalėjome, nes tai būtų buvę mažiau prasminga. Hmm, nes šiame kontekste reikėjo savo užduoti klausimą, kokia informacija buvo pati svarbiausia. Galbūt kai kurios kolegas domina ir kiti išsamesni duomenys, tačiau šioje ataskaitoje pirmiausia mes siekiame įvertinti NOX taršą ir pateikti savo išvadas. Pone Šaldemozė. Ačiū. Pirmiausia, turiu kelis trumpus klausimus. Kiek automobilių tipų jūs kasmet patvirtinate. Man atrodo, aš jau atsakiau, apie 300 tipų patvirtiname maždaug per metus. Aišku, priklauso nuo metų, bet e, vidutiniškai apie 300. O kiek tokių automobilių tipų yra itališki modeliai? beveik visi automobiliai, kurių tipas yra tvirtinamas, yra Fiato grupės automobiliai. Po to yra kiti tipų tvirtinimai komerciniams, komerciniams transporto priemonės, bet e, viskas priklauso daugiausia Fiat grupiai, Ferrari, Maserati ir taip toliau. E, skaitėme jūsų atsakymus į klausimus raštu ir tai, ką jūs šiandien kalbėjote, kaip institucija, gal galėtumėte pasakyti, ar pirmiausia atstovaujate piliečiams, ar pirmiausia atstovaujate automobilių pramoniai? Kągi, mūsų misija yra užtikrinti eismo saugumą ir produktų saugumą ir sumažinti poveikį aplinkai. Tai akivaizdu, mes e, tarnaujame piliečiams, esame techninė institucija, kuri kasdien tikrina patalpas, gamyklas. Aišku, užtrunka tai ilgiau nei tikrinti mobiliosius telefonus į tai reikia irgi atsižvelgti. Taip pat jūs sakėte, kad e, jūs dirbate interes, piliečių interesų labui, bet e, ar, ne man, ar ne, manote, kad buvo, buvote pakanka, pakankamai kritiški e, pramonės įmonių atžvilgiu, ar pasakėte ne, kai jie norėjo patvirtinti savo tipą, taip pat uh, Atsakymai į penktąjį klausimą jūs teigiate, kad reikia jums rasti pusiausvyrą tarp geresnės oro kokybės ir išsaugoti automobilių pramonės konkurencingumą. Tai dėl to ir klausiu, kam jūs atstovaujate. Ir kitas klausimas, ar jūsų vertinimu jūs pakankamai kritiškai vertinate pramonę, automobilių pramonę. Aš manau, kad mes surandame tą pusiausvyrą ir to įrodymas ir yra tai, kad spalio 24 dieną bus balsuojama komitete ir mes konsultavomės su tomis valstybėmis, kurių pozicija visiškai priešinga Italijos valstybės pozicijai. Taigi manau, kad mes įvertiname, pamatėme tokią situaciją, kuri rodė, kad kur kas daugiau yra misijų keliuose ir kad mums reikia imtis veiksmų ir kad e, tą padarytumėme greitai, mums reikia pirmiausia bandyti siekti kompromiso, nes e, priešingų atveju nebūtų įmanoma patvirtinti automobilių tipo iki 17 metų iš tų paskaičiavimų, kuriuos padarėme matome, kad e, tas atidėjimas būtų naudingas. Prieš kelias savaitės e, e, JAF aplinkosaugos agentūros atstovai lankėsi, mes irgi kalbėjome apie atitikties faktorius ir jis net nesuprato, kodėl mes kalbame apie atitikties faktorius, nes JAF yra emisijų lygmuo nustatomas ir jeigu nesilaikai jo, tai reiškia, kad negali gauti tipo patvirtinimo tam konkrečiam automobiliui ir jam neleidžiama jo važiuoti keliuose. Ar jūs nemanote, kad čia technologijos, bent jau taip ir mūsų ekspertai sako, kad reiktų kurti tokias technologijas tam, kad tos atitikties iš vis nereiktų, kad būtų nustatomas tik tai konkretus emisijų lygmuo, leistinas lygmuo. Ačiū. JAV jie netlieka testų keliuose. Ir kodėl jie dėl to ir stebisi, kad pas mus yra tas atitikties faktorius. Gal jų laboratorijų testai yra griežtesni nei, nei pas mus, tačiau jie keliuose netikrina automobilių. Ir kad mes tą darome yra pozityvu, mes pirmieji pasaulyje užregistravome tokius vairavimo realiomis sąlygomis testus. Australija irgi m, mm, ieško bandos surasti tuos bendrus standartus, bet daugelis valstybių dar nėra pasirengę tam, nes jų manimų vairavimo realiomis sąlygomis testas yra labiau klaidingas, jie taip įsivaizduoja. Taigi dėl to aš manau, kad Europa žengė svarbų žingsnį į priekį ir tas buvo pasiūlyta atsižvelgiant į Volkswageno ir Dieselgate skandalą. Taip pat keli testai yra atliekami patikrinant tikrinant automobilį, tipą tvirtinant ir dar kelis kartus vėliau, kai automobilis jau automobilis yra vairuojamas, per įvairius gyvavimo ciklus, bandom, ciklus bandoma įsiaiškinti, kad jis atitinka reikalavimus. Tačiau visuomet tuose testuose yra neprognozuojamumo aspektas. Gamintojai negali tiksliai žinoti, kas konkrečiai bus tikrinama. Ar nemanote, kad tokia sistema galėtų būti įdėkta ir Europoje? Jūs kalbate apie atsitiktinį testavimą per tą testavimo ciklą ar testą keliuose. Yra paraleliniai tokie tikrinimai, e, matuojant triukšmą. Ai, na, yra atitikties testavimas numatomas jau eksploatuojant automobilį. Ir kadangi nėra vienos institucijos, kaip tarkim JAV, tai kiek, kiekviena tokia institucija yra kiekvienoje iš valstybių narių. Ir galbūt tie testai atliekami, na ir ne, ne laboratorijose, bet keliuose, bet galbūt ten kitoks yra ciklas. Uh, pagal numatytus teisės aktus, pagal teisės aktų reikalavimus. Ir tuomet galbūt rezultatai yra kitokie ir dėl to kyla tų ginčių. Pas mus yra 28 valstybių narių sistemos, e, tvirtinant automobilio tipą, bet dabar kalbame apie naują komisijos pasiūlymą. Ir mes norime patobulinti tą komisijos pasiūlymą, kad būtų galima įsteigti ES agentūrą ir ta agentūra galėtų prižiūrėti rinką visoje Europoje. Ką Jūs apie tai manote? Ar būtų naudinga turėti ES agentūrą, kuri atliktų rinkos priežiūrą ir kad ji tikrai darytų tai, ko nenori daryti valstybės narės? Ar nedaro? Ačiū. Rinkos priežiūra bendrai egzistuoja kaip bendro pabudžio taisyklė ir valstybės narės turi atlikti tuos darbus ir Mes e, savo kampanijoje tą esame numatę ir kitiems metams dėl vairių saugos komponentų, vaikų vežimo automobiliuose, taip pat e, šalmų vaikams važiuojant e, dviračiu ar motociklu ir panašiai, bet aišku, viskas priklauso nuo išteklių. Ir mes abejojame šiek tiek dėl tos Europinės agentūros. Galbūt valstybėms narėms būtų geriau pačioms e, gauti tų reikiamų išteklių ir žmogiškųjų, ir, ir pinigų, ir finansinių išteklių. Ir tada būtų galima galbūt koordinuoti e, tą veiklą valstybėse narėse. Galbūt galėtų būti metinės ataskaitos rengiamos kiekvienoje valstybėje narėje skirtos komisijai. Bet atvirai kalbant, aš nemanau, kad tokia agentūra susilauktų mūsų paramos. Kitą savaitę mes aptarsime jau konkretesnį pasiūlymą. Ačiū pana Šulcu. Taip pat aš noriu padėkoti, kad šiandien sutikote sakyti mūsų klausimus. Noriu grįžti šiek tiek į praeitį. Remdamasis per pastaros mėnesius išgirstą informaciją čia komitete noriu paklausti, kaip Jūs vertinate tipų patvirtinimo procedūras ir bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių atitinkamų institucijų, ypač tais atvejais, kai galbūt tam tikri gamintojai dėl egzistuojančių E, testavimo skirtumų galėjo pasirinkti, pavyzdžiui, laboratorijas e, Italijoje, Vokietijoje ar Luksemburgė, jeigu galėtų ten tikėtis palankesnių bandymo rezultatų. Kokiamis priemonėmis jūs e, stengiatės užkirsti kelią tokiems mėginimams? Kągi, man atrodo, kad jau atsakiau į tą klausimą, bet raštu galvojau, kad atsakiau į tą klausimą, bet dar pridursiu, kad teoriškai gamintojas negali prašyti dviejų ar trijų tipų tvirtinimų keliose valstybėse. Tik viena valstybė narė gali prašyti tvirtinti tipą. Bet e, paprastai, jeigu gamintojas abejoja dėl techninių sprendimų, kurie bus primami, tada jisai dar kartą kreipiasi į instituciją ir prašo patvirtinti to automobilio tipą kitur, jeigu neigiamas atsakymas gaunamas, tuomet atsimamas tas pasiūlymas ir, tarkim, prašoma tvirtinti tipą kitoje šalyje. Tai man atrodo, kad tai yra įmanoma ir žinau, kad tam tikrais atvejais mes neigiamai ats, e, patikime neigiamą atsakymą automobilių gamintojų, tarkim, ir kolegos mane informavo, kad tada jie tipo tvirtino kitoje institucijoje. Tai aš tik tai sakau, kad mes nesame bendrovė, mes esame valstybinė įstaiga. Ir mes negalvojame apie pelną. Pelnas nėra pagrindinis mūsų tikslas. Bet dažnai tipas nėra tvirtinamas laisva ranka. Ir tada gamintojas gal gali kreiptis į kitą šalį, aš, aš nežinau, kartais tokių atvejų pasitaiko. Mes esame gavę tokios informacijos, uh, kad, tarkim, techninis sprendimas palankus priimamas kitoje šalyje. E, bet čia svarbus yra vienas dalykas Mes vedame dialogą ir su kitomis institucijomis ir pavyzdžiui, jeigu gamintojas kreipiasi į mūsų sprendimu, tuomet mes elektroninio pašto laišką siunčiame kit, visoms kitoms institucijoms ir sakome, kad, e, tarkim, gamintojas bando prastumti vieną ar kitą techninį sprendimą, mes turi, abejojame ir panašiai, kaip jūs interpretuojate, ir jeigu mes visi tarpusavės sutarėme, tuomet mes arba atmetame, ar patvirtiname tipą. Jeigu yra problemų, jeigu yra abejonių, tai tada konsultuojame su komisija. Das wollte ich auch nochmal hören und noch eine ganz kurze. Būtent to ir norėjau išgirsti. Dar vienas trumpas klausimas, jeigu leisite, dėl atsitiktinių bandymų su automobiliais, kurie e, jau yra įregistruoti. Ar po to, kai į dienos šviesą iškilo nauja, naujausi skandalai, ar jūs tos atsitiktinės jungties bandymų daugiau atliekate ar ne? Fato. Na, tie testai, kuriuos mes atliekam, atliekame Neapolį ir Turinę. Tai leidžia mums išsiaiškinti, kaip eksploatuojami yra Europos 5 standartą turintys automobiliai ir tada tikriname ne tik emisijas, bet įvairius kitas automobilio dalis, saugumą ir panašiai. Ir taip pat darome viską, kas numatyta įstatymė. Mes atliekame produkto tipo tvirtinimą, tvirtinimo procedūrą ir tikriname ir ir patalpas, gamybinį procesą tikriname, tikriname ir įrenginių kokybę gamyklose, imame mėginius ir tikriname juos taip pat. Ponas Gebrandi. Ačiū. Pone pirmininkė, gavome nemažai ženklų šiame komitete, rodančių, kad daug valstybių narių nelinkia kritikuoti savo nacionalinės institucijas, labiau linkia kritikuoti kitų valstybių narių institucijas. Taigi, ponė Erarijo, galbūt čia panašu, kad Italija čia pirmauja Galiu kelias problemas įvardinti. Fiatas yra daugelių oficialių delegacijų sudėtyje, darbo grupėse dalyvauja ir panašiai. Italija taip pat pirmauja, mažinant e, realiaus vairavimo testų procedūros tvirtinimą. Ir kai Vokietijos institucijos susisiekė su privačia bendrovė Fiatu, jūs kišatės į tą procesą. Aš nematau, dėl ko jūs kišatės į tą procesą. Ir Dar klausimas tuomet. Tai, kad Fiatui leidžiama išjungti iš dalies tą recirkuliacinę sistemą, jūs sakėte, kad pagal Italijoje atliktą studiją tie Fiato automobiliai neišmeta 20 kartų daugiau NOX, kaip atrodo Vokietijos atliktas tyrimas, bet tik 6 kartus viršė normas. Tai mano klausimas štai koks. 6 kartus viršė leistina normą. Tai reiškia, kad jūs, kaip Italijos institucija, turit nedelsiant imtis veiksmų. Tai ar jūs jau susisiekėte su Fiatu ir pasakėte, kad atimsite tipo tvirtinimą, jeigu nebus, tipa, jeigu nebus ištesta problema per tinkamą laikotarpį, ką jūs padarėte, ką jūs jiems pasakėte, ką nuveikėte, kad būtų išvengta, išvengta tos problemos. Ačiū pradėsiu nuo galo. Mes negalime atimti tipo, patvirtinto tipo, nes, kaip sakiau, buvo pozityvus sprendimas priimtas dėl to tipo tvirtinimo ir mes viską tam pasitelkėme atitinkamą testavimo protokolą, mes aišku viską žinome, kas vyko testavimo ciklo metu, bet Prancūzija, Prancūzijos ir Niderlandų tipo tvirtinimo institucijos teigia, kad tai yra puikus nelau, nelegalaus išre, išreguliavimo įrangos naudojimo atvejais. Tai jūs galite paklausti Fieto, ką jis daro ir kodėl, ir priimti sprendimą dėl to, ar tai teisėta ar ne, arba paklausti Niderlandų ir prancūzų kolegų, kodėl jų manimų tai yra nelegali išreguliavimo įranga, išderinimo įranga. Na, pirmiausia, mes neišsiaiškinome, kad, kad buvo naudojami tokie renginiai, mes pateikėme uh, savo ataskaitą Vokietijos e, tipo tvirtinimo institucijai nepritarė tam, mus nustebino Vokietijos institucijos reakcija, vietoj to, kad jie parašytų mums, pasakytų, kad nesutinka su mumis, jie iš karto kreipėsi į komisiją ir sako, kad Italija, Italijos nuomonė nuo mūsų nuomonės skiriasi ir dabar komisija turi tar, tarsi kaip koks tarpininkas šiuo atveju elgtis. Vietoj to, kad mes normaliai būtume pabendravę ir pasikeitę informaciją su Vokietijos institucija, taip neįvyko. Ir Taip yra buvę ir su kitomis institucijomis. Jeigu nesutarėme, susitinkime Berlyne turinį ir pakalbėkime. Toliau jūs kalbėjote apie Prancūzijos atitinkamą instituciją. Mes niekuomet negavome raštų jokios informacijos iš Vokietijos ar Prancūzijos institucijų, teigiančios, kad e, jų manimų tie automobiliai nėra legaliai patvirtinti. E, Vokietijos institucija tą padarė per komisiją. Puiku, mes lapkritį su komisija apie tai ir pasikalbėsime, bet Prancūzijos institucijos niekuomet to nedarė. Kai jūs išsiaiškinote, kad e, Fiat 500 XL šešiais kartais daugiau išmeta NOX nei leistina, ar jūs susisiekėte su Fiatu ir apie tai kalbėjotės ir pavedėte jiems išspręsti tą problemą? Ne, mes to nedarėme dėl teisinių priežasčių, nes, kaip sakiau, mūsų manimu mes negalime reikalauti automobilio gamintojo kištis, nes jie praėjo tą testą, tipas buvo patvirtintas, bet jeigu yra nelegalių išderinimo įrenginių, jeigu jie nebuvo surasti laboratorijose, Tai Italijos institucijos negali surasti tų renginių ir jūs netgi sakote, kad nelegalu yra juos naudoti. Tai yra labai keista. Ir vėl aš grįžtu prie to policijos pavyzdžio, kurį pateikiau anksčiau. Ne, ne, ne. Gal aš ne, ne viską gerai pasakiau. Fiato atveju, turint omenyje, kad kilo ginčas su Vokietijos institucija, mes pakeitė, atlikome testą, keli, keliuose pakeitėme tam tikrus parametrus, tem, temperatūrą pavyzdžiui, taigi supratome, kad automobilis išmeta daugiau, bet kadangi ir laboratorijose ir keliuose vertės tos pačios, tai išvada ta, kad nėra naudojamos išdenimo, į, į, išdenimo įranga, nes jeigu išdenimo įranga naudojama, tuomet tos vertės nesutaptų. Ir dar kažko kažką pridurt norite. 22 minutės. Temperatūra plus 22 minutės reiškia, kad tai ne, ne, nebus tos pačios sąlygos laboratorijoje ir važiuojant keliu. Mes puikiai žinome, kad jeigu šiandien pagal įstatymą mes turime testuoti automobilį laboratorijoje ir taip pat teigiama, kad automobilis turi atitikti tam tikras vertės pagal įprastinės vairavimo sąlygas, tos sąlygos apibrieštos tik dabar. Ir tada mes ir negalėjome jokių veiksmų dėl to imtis. Būtų nelegalu mums kištis, bet na, tokia yra situacija ir Europos komisija tą irgi pripažįsta ir dabar yra tvirtinama to realaus vairavimo sąlygų tikrinimo tie testai, ciklas ir mes galime tada tikrinti tuos automobilius visur, ir šiaurės ašigalį, ir, ir kalnuose, ir, ir įvairiomis oro sąlygomis. Tada galima bus pasakyti, ar automobilis atitinka ar ne. Bet, tokių, bet tokie testai duos visiškai kitokius rezultatus. Ponas Zalba. Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie savo pirmojo klausimo. Jūs tarsi leidote mums suprasti, kad nėra skirti skirtumų tarp tipo tvirtimo procedūrų tarp valstybių narių. Tai kaip Jūs galite paaiškinti tai, kad tokia šalis kaip Luksemburgas, kuri neturi automobilių gamyklų, sulaukia tiek daug prašymų dėl tipo tvirtinimo? Liuksemburgo tipo tvirtinimo institucijos, kaip žinau, dalyvaus klausime, galbūt jos pačios galės jums paaiškinti. Mes žinome, kad Liuksemburgas yra pranešęs apie įvairių techninių tarnybų egzistavimą, visa Europa apie tai žino. Ir e, taip pat Italija naudoja, Liuksemburgų dirba tam tikri techniniai padaliniai vyks, yra patvirtimui visa grandinė įvairiose valstybėse, valstybėse narėse. E, visos valstybės narės yra atsakingos ir tipo tvirtinimas yra pagrystas tarpusavio pasitikėjimu. Liuksemburgas e, gali organizuoti savo darbą, kaip jam tinka, bet aišku, jis turi laikytis įstatymų ir pagrindinio reglamento, kuriame labai aiškiai išdėsti kokybės standartai, kurių reikia laikytis. Gali būti, kad Luksemburgas naudojasi kitų bandymų įrangą ar gamyklomis, kurių nėra Luksemburgė. Ačiū, ponė Gerarijo. Grįžtų prie antro dabar savo klausimo, kurį pateikė jums pradžioje dėl naujų tipo tvirtimo procedūrų. Ką Jūs galite pasakyti, ar automobilių gamintojams bus lengva prisiderinti? Sakėte, kad yra tam tikrų išlygų nuogastavimų. Sakėte, jog procesas yra sudėtingas techninė prasme. Ar bus lengva per trumpalaikę perspektyvą automobilių gamintojams prisiderinti ir kaip tai atsilieps Europos dizelinių automobilių e, gamybai, nes ši pramonė užtikrina labai daug darbo vietų Europoje. Sakykime, kad dėl įvairių priežasčių ES beveik priversta gaminti daug dizelinių automobilių. Dėl, pavyzdžiui, CO2 emisijų tikslų ir mm, šiaip tai užtruks dar, kol elektriniai automobiliai taps e, kasdieninė realybė. Kiti gamintojai taip pat turi labai e, stengtis, ypač mažų automobilių gamintojai, kad e, techninė įranga atsirastų ir nebrangiose automobiliuose, kad būtų galima laikytis emisijų ribų realiomis vairavimo sąlygomis. Tai reiškia e, sudėtingesnės e, technologijas, o tai kainuoja. Ir tai taip pat atsilieps pigesniems automobiliams. E, tai gali sukelti naujų pasiekmių nenumatytų, pavyzdžiui, gali mažesni automobiliai nebebūti varomi dizelinu, bet suskyzintomis gamtinėmis dujomis ir panašiai. Ir Italijos e, gamintojams galbūt tai taip pat turės poveikį. Pone Dėlį, aš jau jūsų klausau ir. Norėčiau paklausti jūsų, ko, uh, kai ko paklausti. Atsakymas numeris 9. Jūs sakėte, kad nėra apibrėžimo į įprastiniam naudojimui dėl emisijų. Ar tą patį galima būtų pasakyti apie e, stabdžius automobilių? Ir kaip, ar tada negalima kalbėti apie įprastinio naudojimo apibrėžimą? Ačiū Jums už Jūsų klausimą. bandymai e, atliekami keliu e, važiuojant skirtingais greičiais, ne laboratorijoje ir yra skirtingos emisijos, kai automobilis važiuoja ir kai yra stabdomas. Aš pasakyčiau, kad dėl stabdymo mm, vairių bandymų rezultatai yra panašus. E, važiavimo keliu bandymai yra labai svarbus ir parlamentas balsavo už juos. Mes dar apie tai kalbėsime, bet jau egzistuoja tas naujas testavimo tipas. Jūs taip pat sakėte, kad galima užtikrinti važiavimo bandymus, įtraukiant ir stabdymą. Aš kaip supratau, jūs e, pirmiausiai žiūrite į tipo tvirtinimo ciklą ir e, žiūrite į ribas e, normaliomis sąlygomis, bet prisiminkime, kad 75 tūkstančiai žmonių miršta nuo taršos azoto oksidais. Ir jeigu dizeliniai automobiliai atitiktų normales sąlygas, tai e, išnyktų du trešdaliai pažeidimo atvejų. Ir Italijoje yra labai daug atveju ir aš norėčiau paklausti, ar jūs suvokite, kad jūsų misija yra užtikrinti, kad viso reglamento būtų laikomasi, o ne tik tai tipo atvirtinimo ciklo reikalavimų kaip minimalių e, sertifikavimo sąlygų. Toks yra mano pirmas klausimas. Antras klausimas. Ką jūs e, padarėte, kad užtikrintumėte, kad penktos straipsnio pirma dalis būtų gyvendinta? Ir kad būtų užtikrinta, jog automobiliai atitinka ribinės vertės. Allora, bella... Gal aš nepakankamai aiškiai pasisakiau, šiandieną egzistuoja dideli skirtumai. Šiandieną laboratorijose atliekami bandymai, bet nuo 17 metų e, keliuose e, bandymai bus atliekami, o dėl stabdymo, tai visuomet stabdymo bandymai atliekami keliuose ir negalima e, suplakti šitų dalykų į vieną vietą. O automobilio emisijų vertimas keliuose prasidės nuo kitų metų, kol kas vykdavo bandymai tik laboratorijose kodėl netaikėme penktojo straipsnio. Penktasis straipsnis yra straipsnis, kuris draudžia tam tikrus dalykus ir įveda pribojimus dėl įgyvendinimo. Aš kalbu apie komisijos reglamentą. Nebuvo prievalės numatytos gamintojams informuoti apie emisijų strategiją pasirinktą. Ši prievolė atsiranda tik tai su naujaisiais teisės aktais dėl emisijų vairuojant realiomis sąlygomis. Ir galbūt reikia kelti šį klausimą komisijai ir valstybėms narėms. Dabar mes laikysimės e, reikalavimo dėl emisijų keliuose ir bus galima klausti gamintojų, kokią strategiją jie naudoja. Iki šiol nebuvo uh, galima to daryti ir tada mes galėsime atlikti palyginimus. E, pone Gerario, klausimas jūsų e, baigėsi. Klausimų mano kolegos tebe turi. Kitą savaitę kolegos lankysis Fiat. Tiksliau atvyks e, Fiat automobilių gamintojai kitą savaitę, kolegos galės jų paklausti. Mes taikome e, raštišką procedūrą papildomiems klausimams, kadangi atsakymai gali reikalauti paaiškinimo, kitų klausimų gali atsirasti. Ir Aš padėkosiu Jums už Jūsų atvykimą. Ačiū, kad atsakėte į sudėtingus klausimus dėl e, įvairių sudėtingų dalykų. Ačiū Jums dar kartą. Dėkuoju. And you have another responsibility. Kolegos, reikia sekti laiką, atrodo, dar nevėluojame, viskas neblogai. Norėčiau dabar pasveikinti pas mus atvykusi Aleksą Burns. Jis yra vykdomasis pareigūnas Milbrook grupės Junktinėje karalystėje. Jums suteiksiu žodį kaip ir pirmam svečiu dešimčiai minučių. Aš nemanau, kad kalbėsiu ilgiau negu dvi minutės, man regis. Kolegos, prašau tylos. Dėkuoju, aš esu Alex Burns, kaip girdėjote, atstovauju Melbourne Group bendroviai. Tai yra automobilio testavimo paslaugų teikėja. Junktinė karalystė ir Suomijoje turime savo padalinius, mes esame nepriklausomi, nešališki ir mes esame audituojami išorės auditorių. Mes nuo 70-ųjų metų atliekame automobilių iš metalų e, bandymus ir lyginame savo darbo rezultatus su kitų padalinių ar kitų struktūrų rezultatais, kad atitiktume reikalavimus ir e, pramonės e, poreikius mes e, e, teikiame, sertifi, atliekame sertifikavimo bandymus, bet tai nedidelė dalis sudaro mūsų veiklos. E, mes teikiame ribotas konsultacinės paslaugas, kad pavyzdžiui, pirmiausiai smulkus gamintojai suprastų, kas yra reikalinga, kad būtų galima įvykdyti reikalavimus susijusius su bandymais, bet mes nekonsultuojame apie tai, kaip praeiti tuos bandymus mes e, prisidedame prie testavimo ciklų atitinkančių realias e, vairavimo sąlygas plėtros, pavyzdžiui, Milbrook London Transport Bus Cycle, e, trans, auto, autobusų, autobusų ciklas yra naudojamas Londono transporte. Mes e, dirbame kaip laboratorija, o Junktinės karalystės e, automobilių sertifikavimo agentūra yra techninė struktūra, kuri atsakinga už tipo tvirtinimą. E, bandymai yra apibriežti reglamentuose, mes kaip laboratorijoje atliekame bandymus ir pranešame apie rezultatus. Ir mes neatsakingi už tai, e, ar e, pavyzdžiui e, tam tikras bandymas ar testas yra tinkamas ir ar automobilį galima sertifikuoti ar ne. Mes e, dirbame labai nešališkai, nes e, kitaip e, mes nusižengtume savo darbo ir veiklos principams, pakenktume savo veiklai. Ponas Gerbrandi, pirmasis pateiks klausimą. Ačiū, ačiū ponė Berns už jūsų pradinį pasisakymą. Prieš dvi ar tris savaitės jūsų kolegos uh, lankėsi Luksemburgė, Vokietijoje ir noriu pasakyti, kad mes vis daugiau e, sužinome apie tipo, tiksliau mes lankėmės Vokietijoje, Luksemburgė pas jūsų kolegas ir daugiau sužinome apie tai, kaip atliekami bandymai. E, visa procedūra susijusi su atitikimu gaminių uh, galbūt nesusijęs su jūsų veikla, e, tai labiau tipo tvirtinančios institucijos e, veikla, bet ar jūs nors kiek esate su tuo susiję? Taip, kai kurie bandymai, kuriuos mes atliekame gamintojams, skirti jų reikalavimams e, patenkinti dėl atitikties dalykų. Ar jūs E, atliekate ir rinkos priežiūrą. Taip, mes galime tą e, daryti, tačiau į mus dėl to nebuvo kreiptas jau keletą metų. Dėl e, gamybos atitikimo reikalavimams. Aš su, supratau vieną dalyką, galbūt neteisingai, tada mane pataisykite. OIM techninė E, tarnyba arba tipą tvirtinanti institucija atsakinga už tai, bet e, už didžiąją dalį yra atsakingi automobilių gamintojai. Ir e, vienas, vienas sritis, kuri visiškai netikrinama, yra programinė įranga. Ar tai teisinga? Mums pateikiamas automobilis, gamintojas jį pateikia bandymams ir mes žiūrėsime, kaip tas pateiktas automobilis atitinka reikalavimus. Aš nežinau, ką reiškia programinės įrangos tikrinimas. Aš norėjau pasakyti, kad kai pradedami gamintai, gaminti automobiliai ir o, e, automobilio gamintojas e, siekia tipo patvirtinimo, ir kai automobilis jau patenka į rinką, ta, ta, tam tikras laikas praeina tarp to ir gali labai stipriai pasiteikti programinė įranga ir niekas netikrina, ar taip yra. Ir niekas netikrina, kai e, prašoma patvirtinti atikti e, gamybos e, patys gamintojai turi pranešti ir patvirtinti, kad automobiliai, kuriuos jie gamina ir teikia į rinką, atitinka standartą, kuris buvo patvirtintas tada, kai buvo pateiktas automobilis sertifikavimui. Jeigu atliktas koks nors esminis modifikavimas, tai apie tai turi pranešti. Bet kiek jums žinoma ir iš patirties, ar jūs galite pasakyti, kad uh, teisinė, netgi galbūt atsakomybė yra e, numatoma automobilių gamintojams, ar ne per daug? Aš nelabai supratau klausimo. Gamintojų e, vaidmuo automobilių yra didžiulis visoje procedūroje. Ar nemanote, kad jis per nelik didelis? Galbūt, pavyzdžiui, jūs mums patartumėte tą procedūrą ateityje pakeisti, kad būtų galima užtikrinti didesnį teisingumą, sažiningumą. Uh, Aš iš patirties žinau, kad gamintojai labai daug dirba, kad atitiktų, kad patenkintų visus griežtėjančius reikalavimus, jų darbas yra sudėtingas ir jie tikrai labai nuoširdžiai e, dirba, kad tai būtų. Mes nematėme, kad kažkaip būtų piknaudžiaujama plačiai tomis prievarėmis. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad jie viską žiūri labai rimtai. E, Paskutinis klausimas. E, vis didėjantis netitikimas tarp laboratorinių bandymų ir emisijų realiomis sąlygomis. Aš žinau, kad jūs bent jau porą metų apie tai žinote. Taip, netgi daugiau. Ar jūs aktyviai dirbate, kad informuotumėte valdžios institucijas ar panašiai apie tai, kad reikėtų kažkaip mažinti tą didėjantį atotrukį? Mes matėme, didinti skirtumą atlikti tyrimai ir mes e, atlikome tam tikrus bandymus, e, kurie buvo įtraukti į tyrimo medžiagą. Didėja e, skirtumai tarp emisijų laboratorinėme cikle ir kitose. Ir pramonė ir šis sektorius e, vis tik tai e, sutinka su tuo, kad yra pasenęs tipas e, bandymo laboratorijose. Ir žinoma, kad daug kas pasikeitė ir standartai labai pasikeitė per pastarusius metus, dėl to vis matoma labiau, kad yra to netikimo. Pona Zalba, ačiū, pone Burns. Jeigu teisės aktai būtų griežtesni, ypač es lygmenių, ar atsitikę būtų tai, kas dabar atsitiko, jeigu anksčiau būtų griežtesni teisės aktai buvę? Jeigu skirtingi ciklai būtų egzistavę ir jeigu būtų jie atnaujinti, tai būtų atsiradę automobilių, kurie atitiktų tuos ciklus. Ir reikia parengti reikalavimus ir tada e, reikia tikėtis, kad gamintojai sieks prisitaikyti prie reikalavimų. Jeigu reikalavimai atsilieka nuo automobilių e, gamybos pasiekimų, atsiranda skirtumas tarp e, bandymų rezultatų ir rezultatų realiomis sąlygomis. E, kada jūs e, jau gavote tą informaciją apie išderimo įrenginių naudojimą? Ar iš žiniasklaidos, ar intuiciją vadovaudamis. Iš tiesų mes buvome šokiruoti ir nustebinti, kai tas skandalas iškilo į dienos šviesą. Mes žinojame apie egzistuojančius skirtumus ir apie tai, kad gamintojai pasitelkia tam tikrų gudrybių, kad atitiktų galiančius reikalavimus, tačiau mes tikėjomės, kad jie tai daro legaliais būdais, o ne nelegaliais. Komisijos dabartiniai pasiūlymai neišsklaido grėsmės ateityje nekilti panašus pobūdžio skandalams. Ar manote, kad komisijos pasiūlymai yra pakankamai ambicingi, kad užkirstų kelią būsimiems tokio pobūdžio skandalams? Manau, kad uh, vairavimo realiomis sąlygomis testavimo tvarkos patvirtinimas ir naujų ciklų reikalavimų nustatymas yra didelis žingsnis į priekį tam, kad nauji automobiliai atitiktų galiojančius reikalavimus. Aš manau, kad priežiūros institucijos privalo išlikti budrios ir suvokti, kad e, reglamentavimo reikalavimai turi evoliucionuoti kartu su tobulėjančiais automobiliais. Pons Gizekė, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Bernsai, kad radote laiko atvykti su mumis susitikti. Ačiū už tai, kad atsakėte raštu į užduotus klausimus, ar jūsų organizacija tą padarė. Noriu grįžti prie pirmo abiejų pranešėjų klausimo susijusio su programinė įranga arba išderinimo įrenginiais. Mūsų tyrimo komitetas buvo įsteigtas e, dėl tos priežasties, kad buvo aptikta ta manipuliuojanti, išderinanti programinį įrangą. Jūs teigiate, kad e, ši programinė įranga atitinka teisės aktų reikalavimus ir gamintojas e, prisima už ją savo atsakomybę. Aš manau, kad e, tolesnėme teisėkuros procese yra labai svarbu užtikrinti ne tik pasitikėjimą, tačiau ir kontroliavimo galimybę. Ar jūs kaip nepriklausoma laboratorija galite reikalauti didesnio skaidrumo e, programinės įrangos naudojimo srityje ir ar jūs turite pakankamai ekspertinių gebėjimų, kad galėtumėte veiksmingai kontroliuoti šios procesus. Ačiū. Šis rytis yra sudėtinga, nes manau, kad testavimas e, e, šiuo metu vykdomas tikrai ne labai yra pritaikytas programinės įrangos, įrangos testavimui ir mes tokių pajėgumų neturime ir galime juos sukurti, manau, kad galime, nesu ekspertas šioje srityje. Tačiau jeigu iš mūsų pareikalautų atitinkamą testavimą, atlikti su e, programinė įranga naudojama automobiliais, tai techninių sprendimų mes rastume. Tačiau e, atitinkamas nuostatus turėtų būti patvirtintos reglamente, kad mes šių funkcijų imtumėmės. Tai reiškia, kad e, remiantis dabartinėmis aplinkybėmis jūs galėtumėte tą programinę įrangą patikrinti, ar jums reikėtų sukurti šios paėgumus visiškai naujai, nes jeigu šiandien jūs tokios patikros neatliekate, tai aš negalėčiau įsivaizduoti, kad šiuo metu turite šimtą ekspertų sėdinčių be darbo ir laukite, kol atitinkamai įstatymai pasikeis. Jums reikėtų šių pajėgumų papildomai. Taip, aš manau, kad prireiktų šiek tiek laiko e, tokioms organizacijoms kaip mūsų, kad sukurtų pakankamus gebėjimus ir pajėgumus tam, kad tokio pobūdžio testavimai galėtų būti atliekami. Gerai, dabar nekalbėsiu daugiau apie išdarinimo įrenginius, kalbėsiu apie kietąją dalį, atsakydamas į e, Ketvirtai klausimą teigiate, kad galbūt gamintojai gali teikti pirmenybę tam e, tikriems e, tipų patvirtinimo įstaigoms, nes valstybėse narėse galioja skirtingi reikalavimai diskutuodami su kolega iš Italijos prieš tai konstatavome, kad Europos teisės aktai yra skirtingai interpretuojami, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Italijoje. Ar turėtumėte dar papildomų pavyzdžių, kurie patvirtintų, kad ES teisė valstybės narėse įgyvendinama skirtingai? Manau, kad atsakymas šį klausimą galėtų um, būti siejamas, pavyzdžiui, su tam tikro bandymų skaičiaus patvirtinimu, tam, kad būtų patvirtintas automobilio tipas. Tai yra, galėtų būti pasirinkamas pats blogiausias scenarius, kalbant apie tarpusio santykius tarp gamintojo ir transporto priemonės tipo patvirtinimo institucijos, nustatant labai aiškius testavimo skaičiaus reikalavimus, testavimo kartų reikalavimus tam tikram automobilių tipui, kol jis būtų galutinai patvirtintas, nes būtent šiuo metu ir taikoma čia skirtinga interpretacijos galimybė skirtingose šalyse. Negalime kalbėti apie skirtingą uh, testavimo rezultatų interpretavimą, nes uh, iš esmės yra uh, procedūra akivaizdi. Transporto priemonė yra testuojama, mes testavimą atliekame ir po to pristatome jo rezultatus. Pone Dalį, ačiū, pone pirmininkė. Dėl pavardžių supainėjimo man problemų nekyla. Ačiū, pone Bernsai, kad atvykote į mūsų komitetą. Aš norėčiau paklausti dėl jūsų atsakymo į šeštąjį klausimą raštu. Ten teigiate, kad testuoti automobiliai atitiko techninės tarnybos ir gamintojų pateiktą techninę specifikaciją. Ar galite suteikti papildomos informacijos apie tai, ar gamintojai gali kaip nors specialiai paruošti e, savo testuojamus automobilius būtent e, testavimo procesu, nes šis klausimas e, yra kol kas atviras. Iš tiesų labai uh, nedaug sričių egzistuoja, kuriuose automobilį būtų galima specialiai paruošti testavimui. Viena iš tokių galimybių yra automobilių padangų slėgis. Kuo didesnis slėgis testavimui laboratorijose padangų, tuo uh, mažesnė yra varža ir tuo mažesnės taršos tikimybė egzistuoja, tačiau iš tiesų tai galbūt yra viena iš nedaugelio sričių, kur galime tikėtis tam tikrų modifikacijų. E, vienas iš jūsų įmonės ekspertas taip pat yra teigęs, kad e, labai dažnai laboratorijose automobiliai testuojami pripūtusi jų padangas daugiau oro nei leistina, tačiau jūs manote, kad taip elgtis yra tinkama ir kad tai atspindi realaus vairavimo situaciją. Sakymas, iš tiesų reikia nustatyti sistemą, kurioje automobiliai būtų testuojami saugiai. Jeigu egzistuoja aiškios priežastys, dėl kurių automobilį reikia modifikuoti, testavimo metu ir tai sumažina taršą, tai į tai reikia atsižvelgti, nustatant atitinkamą, patvirtinant atitinkamų reglamentų nuostatas. Jūs minėjote padangų oro spaudimą, tačiau kokiu dar turi galimybių gamintojai papildomų? E, Labai nedaug. Aš nesu ekspertas, tiesą sakant, e, manau, kad šis klausimas turbūt nėra man e, adresuotas, galbūt tai galėtų būti susijęs su automobilio baterijos įkrovimo mastu ir panašiai. Klausimas, ar e, dėl to testavimo rezultatai laboratorijose galėtų ne visapuškai atspindėti e, vairavimo realiomis sąlygomis situaciją. Aš nemanau, kad tie pokyčiai turėtų kažkokios lemiamos įtakos, mums yra svarbiausia užtikrinti, kad testuojamas automobilis galėtų e, būti saugiai naudojamas kiekvieną dieną. Ir jeigu e, žmonės žino, kad galima pripūsti daugiau oro į automobilio padangas prieš testuojant, tai tą aiškiai turi žinoti ir e, kontroliuojančios institucijos ir patvirtinti atitinkamas nuostatas. Ar jūsų, jūsų tarnyba E, kada nors neigiamai vertino testuotą automobilį. <clears throat> Mes e, neišduodame sertifikato, kuriame parašyta, kad automobilis e, sėkmingai, nesėkmingai išlaikė testą. Mūsų tarnybos veiklos esmė yra susijusi su tipo patvirtinimu, tačiau buvo tokiu atveju ir automobiliai turėjo būti modifikuoti, pakeisti. Ar jums kilko nors įtarimų, kad gamintojas jums pristatė ne tą automobilį, e, kuris buvo pristatytas, e, kuris buvo pristatytas dokumentuose. Man dirbant tokių pavyzdžių nevyko, tačiau prieš 20 metų maždaug buvo vienas toks atvejis, iš tiesų Mes e, iš anksto apžiūrime testuojamus automobilius ir patikriname jų atitikti nustatytiems automobilio tipo standartams. Pana Hebrandi žodis. Ačiū, pirmininkas, šiandien mano laiminga diena. Norėčiau aptarti su jumis. Uh, normalių naudojimo sąlygų apibrėžimą, įprastų naudojimo sąlygų apibrėžimą, nes šiam klausimui skirime daugiausiai dėmesio savo tyrimė, atsakymė į devintąjį klausimą, jūs teigiate, kad įprastos naudojimo sąlygos nėra pakankamai apibrėžtos. Antra vertus, pavyzdžiui, Prancūzijos Juta Keram instituto atstovai teigia, kad įprastai naudojamas sąlygas e, galima apibrėžti kaip naudojama kiekvieną dieną ne laboratorijoje. Pirmiausiai noriu paklausti, ar savo šalies e, kompetitingų institucijų kada nors prašėte labiau aiškiau apibrėžti šį terminą, e, pavyzdžiui, kreiptis į Europos komisiją, kad jį tą padarytų. Aš nežinau, kad būtų buvęs toks kreipimasis, tačiau atvirai kalbant, šiam klausimui nemanau, kad reikėtų skirti labai daug dėmesio, nes mes kaip laboratorija atliekame nustatytus bandymus, kurie atliekami laboratorijoje, matuodami taršą ir pateikėme savo matavimo rezultatus. Taip, tai tiesa, tačiau kitas, kita jūsų verslo sritis yra konsultavimas, na, ne pagalba automobilių gamintojams e, šios e, testus išlaikant, tačiau paaiškinant jiems, ko reikia, kad e, automobilių arba transporto priemonės tipas būtų patvirtintas, todėl jūsų inter, nuo jūsų interpretavimo labai daug kas priklauso, nes jeigu konsultuodami gamintojus, jūs jiems pasakytumėt, kad jų automobiliai turėtų uh, laikytis taršos normų e, įprastomis varavimo sąlygomis, tai jūsų pateikta informacija būtų labai svarbi. Atsakymas, aš manau, kad čia mes remiamės reglamento nuostatomis ir e, pasakome gamintojams, kokius testus jiems reiks atlikti, kad transporto priemonės taip pat būtų patvirtintas ir galiotų ES teritorijoje. Ir dabar e, tas testas yra laboratorinių bandymų ciklo, ateityje bus vairavimo realiomis sąlygomis ciklą ir e, būtent tokią informaciją mes ir pateikėme, e, nekalbėdami arba negazindami gamintojų dėl tam tikrų naudojimo įprastinėmis sąlygomis aspektų, nes jie nėra aiškiai apibrėžti. Mes e, pasakojame savo įmonėms, kurias konsultuojame, kokius testus reiks joms atlikti, kad jų transporto priemonių tipai būtų patvirtinti. Komentaras būtent dėl to mes taip greitai ir patvirtinome bandymų realiomis sąlygomis vairavimo reikalavimus. Kitas klausimas, jūs nekonsultuojate savo klientų apie tai, kaip lengviau tą testą išlaikyti ir teisingai elgėtis, tačiau manau, kad jūs puikiai žinote, kad galima būtų pasitelkti įvairius triukus, kad tą testą būtų galima išlaikyti ilgiau. Ar galėtumėte tos e, keletą tokių triukų įvardinti, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau koks nors potencialus jūsų klientas? Iš tiesų mes nežinome, kokiu triuku galima pasitelkti, kad tas testavimas baigtųsi sėkmingai. Transporto priemonės atvykstančios į testavimą yra apžiūrimas ir tikrai mm, nėra daug galimybių, ką nors modifikuoti gamintojams tose transporto priemonėse ir testavimas atliekamas pakankamai e, aiškiai nustatyta e, tvarka, o kokie nors triukai galėtų būti susijęs su paties e, automobilio gaminimu. Ir mes e, siekiame e, padėti gamintojams tam, kad jie e, gamybos procese galėtų tinkamiau pasiruošti testavimui ir kad tas automobilis atitiktų galiausius reikalavimus. Aš neiškai tikiu visų šio atsakymų, nes kai aš lankiausi atitinkamuose laboratorijose, tai man buvo akivaizdu, kad bandymus atliekantis technikai labai smulkiai ir išsamei viską žinojo apie tos automobilius. Žinome, kad komisijos narys Patočnikas e, yra paskelbęs atingą informaciją, kad automobiliai yra atsitinkamai pagerinami tam, kad galėtų lengviau išlaikyti tos testus ir galbūt jūs norite mums tų triukų atskleisti dėl to, kad tai yra įprasta juos taikyti. Pavyzdžiui, siekiant patvirtinti automobilių tipus ir atlikus atitinkamus bandymus, jūs galite teikti, kad tie testuojami automobiliai atitinka visus techninius reikalavimus ir reglamentus, kurie taikomi keliuose naudojamams automobiliams. Atsakymas, aš Manau, kad būtent taip ir testuojami yra automobiliai laboratorijose. Ir iš tiesų, netgi ir iš, nuleidus šiek tiek oro iš padangų, vis tiek galima e, to automobiliu važinėti keliais. Ponas Aigaus. Like to... Dėkuoju, kad atvykote. Aš norėčiau grįžti prie atsakymo į ketvirtą klausimą, kur jūs teigiate, kad Mes matėme pavienių atvejų, kai įvairios tipo tvirtinimo institucijos interpretavo reglamentus skirtingai, dėl to buvo atliekami skirtingi testai, e, išduodant konkrečius e, sertifikatus. Gal galėtumėte tai plačiau pakomentuoti, kokie, kokius matėte pavyzdžius, kai buvo naudojamos skirtingos reglamento interpretacijos? Man atrodo, kad pagrindinis pavyzdys būtų to blogiausio atvejo apibrėžimas čia turėtų būti tikrai subjektyvus vertinimas, kokie automobiliai, transporto priemonės, kuriems išduodamas bendras tipo tvirtinimas ir kokia automobilio konfiguracija išmeta daugiausiai. Čia būtų vienas toks testas ir taip pat ar yra aiškumų apie tai, kuris tai yra tipas ir gal reiktų parinkti kelis ir iš viena iš tų transporto priemonių gali būti blogiausia ir reiktų ją testuoti. Tai čia blogiausio atveju, apibrėž, blogiausio atveju apibrėžimas. Aišku, viskas keičiasi per tą laiką, kurį, kuris reikalingas tikrinti, tvirtinti automobilio tipui, nes gali būti naudojamos įvairios to blogiausio atveju interpretacijos. Tipo tvirtinimas reiškia, kad yra ne, tikrinama ne viena automobilio konfiguracija, nes automobilio konfer, konfiguracijų yra įvairių, galimos įvairios tokios konfiguracijos ir viena pusė turi nuspręsti, kurios konfiguracijas tikrinti, kad būtų galima tiksliai žinoti, kad visos transporto priemonės, kurių tipas yra tvirtinamas, atitiks reglamento sąlygas. Ir kai matėte, kai tipo atvirtinimo institucijos, tarkim, prašė daugiau papildomų testų, ar tikrai leč, rečiau tai yra naudojama tipo tvirtinimui. Na, atvirai kalbant, neturiu duomenų, tikslių duomenų apie tai. Mes negalime pateikti konkrečių pavyzdžių ir pasakyti, kad čia atlikta buvo daugiau testų negu parinktos konfiguracijos atveju. Taigi parenkama ta tipo tvirtinimo institucija, kuri galbūt yra arčiausiai ir per kokį laiką jie atlieka tuos testus, e, parenkama laboratorija, techninė, apž, techninės apžiūros tarnyba ir, ir tokiu būdu procesas vyksta greitai ir produktą galima greičiau pateikti į rinką. Mes jau klausėme apie tai ir jie nebuvo labai atviri. Dar vienas klausimas, kai mes lankėmės pas jūsų kolegas Vokietijoje, užvirė tokios įdomios diskusijos apie auksinio automobilio standartinės teisės. Tai čia buvo naudojamas atitinkamas testas, tai man čia nauja technologija, bet goes down toks testas. Kas tuos parametrus nustato tokiam testui? Mes labai retai tokius testus Melbrukė atliekame. Dažniau mes dinamometrais tikriname emisijas laboratorijose. Čia yra naudojami tokie para, para, parametrai, kurie yra naudojami ir cast down testams atliekant. Tai kas naudoja tokius testus? Kitos testuojančios laboratorijos, kurios turi tam reikiamą įrangą. Bėgiai naudojami tam tikri atliekant cast down testus mūsų bėgiai yra per trumpi, 1,6 km tik tai yra. Ir čia reikia ilgesnių bėgių. Ir tada kasdown tą testą galima atlikti lengviau, kai bėgiai yra ilgesni ir pietų Europoje, JAV, tarkim, kitose vietose yra naudojami tokie testai, kai patikimesnis oras arba ilgesni bėgiai. Bet e, mes girdėjome, kad automobilių gamintojai galiausiai tuos e, tų testų parametrus gauna ir jūs, testuojant instituciją, turite naudoti tuos parametrus, kuriuos jums galiausiai perduoda nekas kitas automobilių gamintojai. Tiesa, kad parametrus mes gauname iš e, automobilių gamintojų. Ne, coast down testai yra viso tipo tvirtinimo testavimo dalis. Coast, coast down uh, yra tas pats kaip dinamometrais e, tikrinamos emisijos. Čia yra tos pačios sąlygos yra naudojamos ir laboratorijoje, prižiūrint techniniai tarnybai tai yra daroma, o techninė priežiūra yra, priežiūros institucija yra tikrinama tipo tvirtinimo institucijos. O koks to poveikis, nes mes žinome, kad tie parametrai gali būti gerai nustatomi Taigi, kai žemėjimas pakrantės kryptimi, kai tas testas atliekamas, kaip yra su tais parametrais, to testo parametrai, aišku, turi poveikio rezultatui, bet kiek, nežinau tiksliai. Jūs sakėte įvairūs žemėjimo pakrantės kryptimi parametrai, koks tų parametrų poveikis yra. Mes sakėme, kad tokių testų parametrai yra mums duodami, kartais mes juos patys išmatuojame ir mes juos naudojame testuose. Mes net nežinome tiksliai, kokia yra čia paklaida. Ir ta nuokalnė yra pakartotinai nustatoma. Bet tie parametrai niekuomet nėra tikslus realiame gyvenime, ar ne taip. Na, aš nežinau, mes tada turime žiūrėti, kokie yra rinkos priežiūros rezultatai ir ar rinkos priežiūra atliekantys asmenys gali tikrin, kad, lyginti tuos rezultatus e, pritaikant e, įvairius parametrus, atliekant patvirtinimo procedūrą. Ačiū. Aš norėčiau sugrįžti vėlgi prie auksinių automobilių klausimo. Europos aplinkosaugos agentūra pateikė ataskaitą, kur teigiama, kad kad yra aštuoni skirtingi renginiai, kuriuos gali naudoti automobilių gamintojai. Tokie išderinimo elementai. Padangos, agentūra mini ir kita įranga, alternatorių naudojama vietoj tam tikrų alyvos, tam tikros ir ar tokie pareiškimai yra teisingi, nes mes turime žinoti, kas čia meluoja. Ar tie auksiniai automobiliai yra chimeros, ar, ar tai tikrai egzistuojantis dalykas. Ačiū. Mes neturime daug duomenų apie auksinių automobilių naudojimą. Mes nežinome, ką daro gamintojai, kaip jie atrenka automobilius tipo tvirtinimo procedūrai. Uh, Aš manau, kad sistema yra sukurta taip, kad jeigu žmonės sistemingai tuos auksinius automobilius naudoja tipo tvirtinimo procedūroms, tai rinkos priežiūros institucijos tuomet ras daug skirtumų, e, kai tvirtinamas tipas ir tada tipo tvirtin, tipą tvirtinanti institucija turės išsiaiškinti, kodėl yra tiek netitikties, jeigu sistemingai tie tobulė automobiliai yra naudojami ir tokiu būdu mažo, mažinamas emisijų kiekis tipo tvirtinimo procedūroje, tuomet tai atsiskleis rinkos priežiūros rezultatus. Dėkui. Gaila, kad ateityje vėlgi reiks tai naudoti. Mes apie tai daug kalbėjome ir jūsų vertinimu, turint omenyje, kad jūs sakėte, kad tipo tvirtinimo modelis turi kiek įmanoma atitikti normalio, normalias gamybos sąlygas, bet kadangi yra tam tikrų skirtumų tarp tipo tvirtinimo modelio ir masinės gamybos modelio, tai kiek koks yra tas atotrukis, koks yra tas procentas tarp automobilių, automobilio, kuris, kuriam, kuris naudojamas taip pat ir procedūrai, ir automobilių, kurie masiškai yra gaminami, kiek yra tų skirtumų. Aš, kaip sakiau, negaliu tiksliai čia įvardinti skaičiaus ir norėčiau paaiškinti, kad na, ateityje, kaip dabar yra parengti reglamentai, kaip jie uh, galioja jau daugybę metų automobilis, kuris pateikiamas tik patvirtinimo procedūrai, tai automobiliai ir jų rinkos priežiūra, tai vyksta po tipo tvirtinimo. Ir tai turėtų būti daroma ne ateityje, bet nedelsint. Ačiū. Paskutinis klausimas. Jūsų manimų pagrindinė priežastis, kodėl išmetama daug NOX į atmosferą. Ar taip yra dėl to, kad yra nelegali programinė įranga naudojama ir išdenimo įranga, ar taip yra dėl to, kad galima patvirtinti automobilio tipą, tokio automobilio, kuris atitinka testavimo reikalavimus ir yra skirtumų tarp testavimo, testo rezultatų ir realių e, duomenų. E, man atrodo, kad pastarasis yra variantas tikslus dėl to, kad automobilių kūrimas, gamyba patobulėjo ir jie yra naudojami įvairios, įvairiai naudojant įvairius vairavimo stilius ir tai atsispindi testavimo cikle ir uh, tai, kad reglamentas nesugebėjo atitikti ir, ir atspindėti automobilių gamybos naujovių. Tai dėl to ir yra toks atotrukis tarp emisijų realiai vairuojant ir emisijų kiekio, kuris nustatomas laboratorijose. Pone Kelionen, ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau šiek tiek. Milbrukas naudoja dvi kilnojamas matavimo sistemas ir koks yra tų e, įrenginių tikslumas. 2,1 faktorius, ar jam yra atitinkama, ar tai yra pakankamai tikslus e, rodiklis. Ir kaip jūs mums, parlamentarams, patartumėte patobulinti tipo tvirtinimo procedūras ES, kur jūsų vertinimu yra pagrindinės priežastys, kodėl kilo tas e, emisijų skandalas, vertinant iš tipo tvirtinimo procedūros perspektyvos. Pabandysiu išėlės atsakyti tuos klausimus. Man atrodo, kad mes e, tuos įrenginius, nešiojamus įrenginius naudojame jau dviejus ar trejus metus, iš pačių lietai. Įsibėgėjome, dabar vis dažniau tą darome. Ir man atrodo, kad nėra tikrai lengva gauti patikimus tokius nešiojimus matavimo įrenginius iš gamintojų. Dabar e, tie įrenginiai jau yra šiek tiek tobulesni. Na ir jie kol kas nėra, jie turi būti kuo galima tikslesni, taigi mes dinamometrams naudojamus e, rezultat, e, naudojamus parametrus lygname su kilnojamos įrangos rezultatais ir 2,1 atitikties faktorius jo pasiekti automobilių gamintojams nėra lengva. Mes matėme iš įvairių atliktų studijų, kad naudojant automobilį emisijų kiekis 5-6 kartais didesnis ir nuo 6 iki 2,1 e, sumažėjimas tai yra didžiulis uždavinys automobilių gamintojams ir tam skiriama daug pastangų ir energijos. Tai nelengva iš tiesų pasiekti to rodiklio ir kalbant apie tai, kaip būtų galima patobulinti reglamentą ir kad tas skirtumas tarp reguliuojamo testo ir eksploatuojamo automobilio duomenų kad tie rezultatai būtų vienodi. Aišku, turint omenyje, kad eksploatuojant automobilį yra daug įvairių veiksnių, akceleravimas, greitis, įvairios kitos sąlygos, taip pat temperatūra ir panašiai, tai galbūt mums reikia ir temperatūrą, ir greitį, akceleravimą, didesnį diapazoną paimti, kad būtų galima išsiaiškinti, kas vyksta su tais automobiliais juos vairuojant kasdien ir tada atitikties faktorius galėtų uh, būtent rodyti dabartinius automobilių rezultatus ir ko mes realiai galime tikėtis iš automobilių gamintojų, ko jie galėtų pasiekti, pasiekti ateityje, turint omenyje, kiek laiko jiems skiriama tiems e, pokyčiams įdėkti. Dėkoju. Antras klausimų raundas ir pirmiausia, ponas pona Šolcu. Mr. Burns, um, Ačiū taip pat ir mano vardu už tai, kad sutikote atsakyti į klausimus. Norėčiau grįžti prie galiojančių teisės aktų ir visi sėdėję šioje tribūnoje minėjo, taip pat ir jūs, kad yra tam tikrų spragų šiuose teisės aktuose, silpnų vietų ir jos buvo skirtingai įvardintos e, skirtingų prelegentų, tačiau aš noriu paklausti, kaip jūs per pastarosius metus e, bendravote tiek su Junktinės karalystės institucijomis, tiek su ES institucijomis, e, kuomet būdavo aptiktos tam tikros spragos arba silpnos vietos teisėkuroje, ar apie tai praneždavote, informuodavote teisėkuros institucijoms, ar jums tai nerūpėdavo ir jūs tik tai norėjote taikyti galiojančius teisės aktus, nesikiždami arba nenorėdami jų pagerinti? Ačiū. Junktinėje karalystėje mes prisėdame prie diskusijų apie tai, e, kurią kryptimį turėtų žengti teisės aktai. Ir paskui diskusijų rezultatai atvežami į Briuselį techninius komitetus ir reikia atnaujinti, modernizuoti e, reglamentus, taisyklės, kad e, bandymų ciklai atitiktų reikalavimus. Tikriausiai visi sutinka, kad laboratoriniai bandymai jau pasenę, reikia pakeisti. Taip pat mes džiaugiamės tuo, kad reglamentos numatyta daugiau bandymų. Mes E, visi pasisakome už stiprią automobilių pramonę Europoje. Ir dabar mes turime užtikrinti tam tikrą e, veiklą Junktinė karalystė, taip pat e, pereimas prie bandymų emisijų keliuose bus taikomas ir reikia, kad mūsų veikla atitiktų naujus reikalavimus ir taip pat mes norime, kad pramonė mm, priimtų naujus reikalavimus. Kadangi jūs minėjote testavimo įrangą, tai noriu kitokio pavadžio klausimą užduoti. Ar jūs galėjote, ar jūs turėjote galimybę testavimus vykdyti naudodami savo įrangą, ar galbūt iš dalies naudodami gamintojo įrangą? Uh, Mes veikiame kaip laboratorija, todėl atliekame bandymus savo padariniuose. Nuo 70 metų mes atliekame testavimą emisijų. Mūsų įranga gana sena, mes dabar investuojame, kad galėtume pastatyti naują laboratoriją, kuri atitiktų naujo ciklo reikalavimus. Mes taip pat Siekėme daugiau pajėgumų užtikrinti pramonę, nes griežtė reikalavimai mes taip pat tuo pačiu metu investuojame kilnojamas misijų matavimo sistemas PEMS ir taip pat plėtojame kelius e, e, bandymams, nes tie keliai, kuriuos atliekami bandymai, turi būti patvirtinti ir mes dabar žiūrime tuos kelius ir padedame gamintojams pasirinkti bandymams, atlikdami tam tikrus bandymus bandymo aikštelėse privačiose kad jie galėtų kurti automobilius atitinkančius naujus reikalavimus. Taigi mes investuojame į įvairią lypę veiklą. Pone Šaldemose, ačiū, ačiū pone Ban už jūsų Mm, pasisakymą. Jūs sakėte, kad jūs šokiravo Volkswageno skandalas. Įsivaizduoju, kad daug inžinierių, technikų e, jūsų bendrovė išmano viską apie bandymus, žino viską, ką reikia. Aišku, tai ne jūsų kaltė, bet man kyla klausimas, kaip niekas niekur nieko neįtarė. Negalvoju, kad e, kažkokia įmonė gali sukčiauti, apgaudinėti, taikydama tokią išderinimo įrangą, apie kurią girdėjome. Žinome, kad 90 metais JAV e, tokia įranga buvo uždrausta. Taigi kaip galėjo jūs tai nustebinti? Toks e, sukčiavimo faktas. Aš sakiau, šokiravo mane, nenustebau. Yra skirtumas tarp tų dviejų žodžių šokiruotas, sukrastas buvau dėl to, kad iš savo patirties galime pasakyti, kad inžinieriai ir automobilių gamintojai labai daug dirba tam, kad e, užtikrintų, jog laikomasi labai griežtų reikalavimų ir jie siekia užtikrinti, kad automobiliai teikiami rinkai atitiktų reikalavimus e, bet kokiu metu. Galbūt keista, tai nebuvo taip labai, nes mes suvokėme, kad atsiranda takoskira tarp e, laboratorinių bandymų ir realaus pasaulio, realių sąlygų. Apie tai buvo kalbama. Žinome, kad automobiliai vis modernėja, bet viduje jūsų įmonėje e, jūs galvojate, kad tas skirtumas gali atsirasti dėl to išderinimo įtaiso. Atsitik, e, atotrukis didėja dėl e, to, kad ciklas laboratorinių bandymų e, pasenęs buvo ir kad reikalavimai neatitiko naujų poslinkių automobilių pramonėje. Ir dėl to teisėtai gaminami automobiliai tarsi nukrypo gana gerokai nuo reikalavimų. Taigi tai jau yra praeitis, atsiranda nauji teisės aktai komisijos pasiūlymas bus tvirtinamas. Būtų įdomu rasti būdą, kaip pakeisti mąstyseną visų susijusių asmenų, operatorių skirtingų ir teisėjų atstovų. Kaip mes galime užtikrinti, kad sistema tarsi e, būtų gera dirba į tarumui, kad e, būtų ieškoma realių sprendimų, o ne kažkas galbūt kaip apeiti reikalavimus. Kaip tą užtikrinti? Man atrodo, kad e, kai kas iš to, kas dabar daroma, tai yra e, emisijų matavimas realiomis sąlygomis ir pasaulinės e, standartas yra geri dalykai, tuos dalykus reikia reguliuoti, bet nepakankamai rinkos priežiūra gerai atliekama pastaraisiais keletą, pastarus keletą metų. Man regis, šis mechanizmas turėtų atgrasyti bet ką, kas nori veikti neteisėtai. Tai aš iš savo patirties žinau, kad daugelis nori dirbti sąžiningai, bet jeigu nebijai, kad tave. Jeigu bijai, kad tave pagaus, tai tikrai yra motyvų laikytis reikalavimų. Prieš keletą savaičių mes e, girdėjome apie tam tikrus nenumatomus elementus, apie, apie tai kalbėjo bandymų sistemoje. Ką Jūs galvojate? Aš e, skaičiau apie tai ir klausiau mūsų inžinierių, ar jie suprato, kas tai yra. Jis sakė, ne, tai mane gerokai sunervino. Bet reikia nustatyti tam tikras ribas, nes jeigu pats pagalvoji, kad esi e, automobilio gamintojas, kuris nori, kad automobilis atitiktų reikalavimus, žinoti reikia, kokios yra ribos. Nes jeigu, pavyzdžiui, atšalęs automobilis e, bus paleistas visų galingumu, tai emisijos bus labai didelės. Bet e, kurdamas automobilį gamintojas neturėtų apie tai galvoti ir tada nereikia stebėtis, kad atsiranda daugiau emisijų. JAV egzistuoja švaraus oro aktas ir reikia laikytis atitinkamų reikalavimų. Europos Sąjungoje turime tipo tvirtinimą ir reikia užtikrinti vienodas veikimo sąlygas bendrovėms, švarus oras, saugumas kiti dalykai egzistuoja ir galbūt mes turime siekti švaraus oro kaip pagrindinio tikslo. Man atrodo, kad abi sistemos turi privalumų ir trūkumų. JAV sistema labai stipriai akcentuoja gaminto vaidmenį, jie turi patys užtikrinti, e, kad atitiktų jų automobiliai transporto priemonės reikalavimus. Ir tai gali sukelti tam tikrų neiškumų dėl to, kokiems, kokius reikalavimus turi patenkinti gamintojas. Ir galbūt tai nėra labai gerai e, plėtoti automobiliams. Europos sistemos stipriai yra ta, kad reikia išlaikyti bandymą ir užtikrinti taip pat, kad toliau esantis rinkoje automobiliai atitiktų reikalavimus bet galbūt mes galime gerasias e, savybės JAV sistemos persikelti pas tave, nes jie atrado šį skandalingą dalyką, apie tai mes nieko nežinome Europoje. Jeigu pasižiūrėsime į ciklus, kurie naudoja, tai yra tikrai e, privalumas. Aš e, nežinau, ar kokie turėtų būti nežinomų testų bandymų parametrai. E, labai sunku būtų gamintojui užtikrinti, kad jo pagamintas automobilis atitinka tam tikrų bandymų reikalavimus, jeigu jis nežino, koks tas bandymas. Bet galbūt tai gerai būtų piliečiams. Aš suprantu tai, ką jūs sakote, ir mes turėtume to siekti. Tačiau mes norime, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos kad žmonės, kuriems taisyklės taikomos, suprastų, kaip jie yra vertinami. Ponas Gezikė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Bensai, ši popietė tikrai įdomi, net ir jau vėlesnį metą įdomu konstatuoti, kad jūs buvote šokiruotas, bet nenustebintas. Tai ką turėjote omenyje Galbūt galėtumėte paaiškinti, galėtume galbūt iš, to, iš jūsų patirties šiek tiek pasimokyti. Noriu užduoti klausimą dėl nepriklausomumo jūsų laboratorijos. Atsakymė raštu į penktąjį klausimą jūs e, reaguojate į e, priekaištą, kad e, jūsų laboratorija galėjo patekti interesų konfliktą tuo metu, kai priklausėte General Motors. Ar galėtumėte pakalbėti? pasakyti, kiek jūsų darbuotojų anksčiau yra dirbę pas gamintojus automobilių arba vėliau pas juos įsidarbina. Mūsų darbuotojai uh, dirba uh, bandymų srityje, automobilių bandymų srityje. Ilgą laiką mūsų darbuotojai tikrai ateina su patirtimi ir Daugelis iš mūsų darbuotojų dirba Milbrukė beveik visą savo darbinį, darbinę karjerą ir tai yra labai gerai. Dėl to mes turime sukaupę pakankamai ekspertinių žinių. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą pakankamai gerai. Klausimas yra, kokiu interesų konfliktu dar galėtų kilti, jeigu, pavyzdžiui, buvęs General Motors darbuotojas, dabar dirbantis pas jūs, turi testuoti General Motors automobilius. Vokietijoje yra atitinkamas draudimas reglamentuojamas įstatymo, ar E, pas jūs nėra taikoma tokia tvarka, kad e, jeigu anksčiau darbuotojas yra dirbęs tam tikrą įmonę, tai jos produktų testuoti negali. Ne, mes šių taisyklių neturime. Mes pateikėme bandymų rezultatus ir mūsų bandymai atitinka labai aukštus standartus. Visi mūsų darbuotojai buvę General, Motor, e, General Motors darbuotojai, nes iki 13 metų gruodžio mėnesio mes priklausėme General Motors. Tačiau mūsų kokybės užtikrinimo procedūros yra labai griežtos, e, mus tikrina išorės auditoriai, mūsų laboratorija tikrina techninė atitinkama tarnyba, taigi yra daug sistemoje kontrolės uh, elementų, kuri skirta užtikrinti, kad mes e, tiksliai informuojame apie bandymų rezultatus ir, kaip sakiau pradžioje, tai yra labai svarbu mūsų e, veiklos e, svoriui, patikimumui mūsų. Papildomas klausimas iš karto, ponė Bernsai, noriu dabar atkreipti dėmesį į kolegos iš Italijos atsakymą. Nežinau, ar tuo metu buvote salėje, jis mums pasakojo, kad e, išderinimo įrenginiai po 22 minučių e, variklio veikimo įsijungia automatiškai ir jie yra skirti variklį apsaugoti. Kaip Jūs vertinate tokį teiginį e, techninių požiūrių? Aš nelabai noriu komentuoti to dalyko, nes aš nesu inžinierius, kuris e, dirbo variklių e, inžinierijos rytyje. Manau, kad tai būtų priimtina tik tai tada, jeigu gamintojas e, įtikintų tipo tvirtinimo instituciją, kad tai būtina apsaugo, apsaugoti variklių arba tai būtų įprastinio vaiž, vairavimo elementas. Gerai, tuomet e, palauksiu, kol e, atsakymą pateiks jūsų technikos ekspertas, nes šis klausimas labai svarbus. Galbūt galėtumėte pateikti bendro pobūdžio atsakymą į klausimą apie laboratorijų bendradarbiavimą. Dabar palikime nuo šalyje breksitą, nors jūs norite išstoti iš mūsų puikios ES, tačiau ar egzistuoja dabar koks nors bendradarbiavimas su kitomis Europos valstybių narių laboratorijomis, ar jis jau nevyksta, jeigu vyksta bendradarbiavimas, kaip jis vyksta, ar jūs konkuruojate e, vieni su kitais ir kiekviena laboratorija dirba tik taip pati savo užsidariusi. Okay. Uh, Dėkuoju už e, klausimą. Aš apgailestauju dėl e, Brexito, tikriausiai kaip ir daugelis iš jūsų. Tikrai to nenorėjau. Dėl laboratorijų. Uh, vienu lygmeniu mes konkuruojame tarpusavėje, nes mūsų klientai yra tie patys ir mes už savo dalį kovojame, bet nežiūrint konkurencijos mes e, pasisakome už stiprų sektorių ir dėl to e, veikia įvairios profesinės asociacijos, e, forumai, kur mes susitinkame ir kalbame apie naujus reikalavimus ir siekėme užtikrinti, kad mes kaip sektorius prisiderinsime ir e, galėsime užtikrinti e, bandymus, e, kurių reikia mūsų klientams pagal naujus reikalavimus. Tai mes priklausome visai tai struktūrai, mes kalbam apie tai, kokiu reikia reikalavimų, kada jie turi būti tvirtinami, ar pramonė yra pasirengusi e, jau pateikti savo e, transporto priemonės parinktas pagal tuos reikalavimus. Pana Zelanato. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Pernčiui, už iki šiol pateiktą informaciją. Norėjau užduoti labai daug klausimų, tačiau jas diskus, juos diskusijų egoje uždavė kiti kolegos, taigi man liko tik keli klausimai. Pirmasis, ar egzistuoja tam tikri e, elgesio ypatumai iš gamintojo pusės, e, e, kurios būtų galima įvardinti kaip e, arba palyginti išderinimo, e, su išderinimo renginiais. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, varikliai yra testuojami ne, neapšylę. Anksčiau buvo teikta, kad būtent laboratorijose turi būti testuojami jau apšilę variklį, nors iš tikrųjų liktai turėtų susidaryti įspūdis, <coughs> kad apšilęs variklis turėtų demonstruoti mažesnę taršą nei neapšilęs ar netaip yra. mes e, esame gavę tikrai daug informacijos apie tai, kad išderinimo įrenginiai yra naudojami pakankamai plačiai. Ir tą patvirtino Volkswagen skandalas, mes jau kalbėjome apie azoto oksidų taršą, kitą taršą, tačiau e, neturime jokios informacijos apie tai, kokiu mastu yra naudojami išderinimo įrenginiai. Aš tikrai nesu inžinierius, negaliu pasakyti, ar neapšylės variklis e, yra mažiau taršus testavimo metu nei apšylės variklis. Čia reikėtų atlikti papildomų tyrimų, todėl negaliu daryti atitinkamų išvadų. Manau, kad daug inžinierių tikrai tą patvirtintų mano teiginį, kad reikia papildomų tyrimų tam reikalui. Ačiū. Dar vienas trumpas klausimas. Klausimų metu mes supratome, koks yra sudėtingas taršos kontrolės mechanizmas ir visa e, sistema bei mechanizmai. Man kelia nuostaba, kad labai dažnai matavimams yra naudojamos tos laboratorijos, kurios priklauso gamintojams ir būtent jos atlieka taršos kontrolę. Ar jūs šiandien išvelgėte tam tikrų prieštaravimų arba interesų konfliktų šioje situacijoje, kuomet e, įmonė, kuri yra kontroliuojama arba gamintojas, pats valdo kontroliuojančią laboratoriją? Atsakymas. Aš manau, kad e, profesionalai atsidavę savo darbui gali atlikti bandymus ir įvertinti toje pačioje įmonėje dirbančių kolegų darbą. Aš anksčiau dirbau e, aviacijos sektoriuje ir ten ta pati sistema yra taikoma ir aš buvau kokybės vadybininkas ir nieko met e, nekilo jokių rimtesnių problemų man vertinant ir teikiant išvadas dėl tam tikrų produktų, e, kurie buvo susijęs su lėktuvais, e, kuriais aš ir pats turėdavau skraidyti. Manau, kad tą patį būtų galima pasakyti ir apie automobilių pramonę, nes jeigu automobilių gamintojo patalpos e, jos įsikūrusi laboratorija, tai ta laboratorija yra kontroliuojama tiek tarnybos ir kur yra užtikrinama pakankama, nepriklaus, pakankama atskirtis tarp techninės tarnybos ir laboratorijos, tai problemų neturėtų kilti. Manau, kad problema yra susijusi su šios informacijos pristatymu vartotojams dabartinėmis aplinkybėmis, kurios yra sudėtingas. Pana Zalba. Ačiū, ponia Barnsai. Noriu grįžti prie skirtingų interpretacijų, kurias minėjo kolegos, kurios taiko tipo patvirtinimo institucijos ir agentūros. Ar jūs išvelgiate tam tikrų sąsajų tarp skirtingų interpretacijų? Ir kaip aiškintumėte, kad Luksemburgas neturėdamas automobilių gamintojų taiko pakankamai griežtą tipų patvirtinimo procedūrą ir nepaisant to labai daug Britanijos gamintojų kreipiasi į Luksemburgo laboratorijas tam, kad jos patvirtintų tipą. Iš tiesų, aš nežinau, ar visi e, Junkties karalystės automobilių gamintojai kreipėsi į Luksemburgo institucijas siekdami tipo patvirtimo arba laboratorijas. Aš manau, kad tikrai taip nėra. Galbūt e, viskas priklauso nuo to, per kiek laiko tie testavimai yra atliekami ir tai yra labai svarbus faktorius siekiant e, patiek, patiekti naujus automobilių tipus į rinką Galiu pateikti vieną pavyzdį susijusiu su autobusų gamintojų e, tipo patvirtinimu ir e, tai iš tiesų pakankamai brangiai kainuoja, tačiau dauguma gamintojų e, labiausiai, daugumai gamintojų labiausiai rūpi, per kiek laiko jų tipas bus, bus patvirtintas. Ir tai nulėmė pasirinkant laboratoriją. Jeigu teisingai suprantu, tai e, kaip ir jūs teigiate savo atsakymę raštu, kad tai nieko bendro neturi su pasirinkimu, kokie šalyje atlikti tipo patvirtinimo. Aš kaip jau minėjau anksčiau, kad e, galbūt ilgesnis testavimas gali įtakoti ir testavimo rezultatus, tačiau gamintojams yra labai svarbu, kuo greičiau gauti patvirtinimą, kuo daugiau parduoti savo e, transporto priemonių ir tai yra lemiamas veiksmy, veiksnys pasirenkant e, tipo patvirtinimo instituciją. Kalbant apie ateitį, ar jūs manote, kad e, naujas reglamentas gali garantuoti automobilių dizelinių automobilių gamintojų ateitį? Atsakymas. Manau, kad šiame sektorėje yra nemažai grėsmių, daug dedama pastangų, kad dizelinių automobilių tarša sumažėtų. Ir jeigu šiuo metu e, įvertintumėte, kokiu mastu tarša yra sumažinama, taip pat ir realaus varavimo sąlygomis, tai iš tiesų yra įspūdinga. Šiuo metu uh, dizeliniai automobiliai yra susiduria su įvaizdžio problema, nes e, daug dėmesio skiriama oro kokybei. Ir jeigu vertintume dizelinių automobilių išpopuliarėjimo Europoje priežastis, tai daugiausiai e, jas nulėmė CO2 tarša ir klimato kaita ir būtent kalbant apie CO2 taršą, tai didžiausias skirtumas čia yra tarp dizelinių ir benzininių automobilių. Ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė Bernsai. Kuomet šį tyrimą pradėjome, negalėjau suvokti, kodėl e, automobilių gamintojai realiamis sąlygomis vairavimo išjungia taršos mažinimo įrenginius, kai jie e, vis tik tai yra sumontuoti. Tai vieno gamintojo paklausiau šio, e, uždaviau jam šį klausimą ir jis e, man atsakė, kad vienintelis automobilių gamintojo tikslas yra išlaikyti tą testą laboratorijoje, o kokia bus automobilio tarša po testavimo laboratorijoje yra visiškai nesvarbu. Ir būtent e, tai buvo svarbiausias argumentas, kodėl reikia išjungti tą taršos mažinimo technologiją. Ar jūs sutinkate su šiais argumentais? Aš nesu automobilio gamintojas, negaliu kalbėti jų vardu. Jiems reikia išlaikyti tos testus Jie turi laikytis reglamento nuostatų ir gaminti automobilius, kuriuos e, vartotojai nori pirkti. Ir aš manau, kad čia mes galėtume rasti labai skirtingų įvairių motyvų <clears throat> kodėl yra naudojama ar nėra naudojama vienokia ar kitokia įranga. Čia inžinieriai turi savo argumentų. Ačiū už atsakymą. Mano klausimas yra susijęs su jūsų ankstesniu teiginiu. Šiandien dėl atitikties koficijento 2,1 nustatoma, kurį e, e, pasiekti gamintams būtų pakankamai sudėtinga, jūs teigiate. Ar jūs manėte, kad tą gali sunkiai padaryti visi automobilių, dizelinių automobilių gamintojai, ar tik tai mažiausi e, dizelinių automobilių gamintojai, nes technologija egzistuoja, jos kaina galėtų padidėti mažiems automobiliams, tačiau jeigu didesnių mastų būtų taikoma ta technologija, tai jos kaina galėtų sumažėti. Ar galėtumėte šiek tiek daugiau informacijos um, dėl šios problemos pateikti? Mano komentaras buvo grindžiamas um, dabartinė vairavimo realiomis sąlygomis taršos situacija palyginti su 80 mg km kurios yra reikalaujamas reglamento nuostatų ir atitikties e, koeficientas. Daug tyrimų patvirtina, kad e, realiamis sąlygomis tarša yra 5-6 kartus didesnė. Taigi, jeigu iš tiesų automobilis 5-6 e, kartus labiau teršia, nei yra reikalaujama. Ir e, bandymas sumažinti tą taršos koficijantą iki 2,1 reiškia pakankamai rimtą iššūkį gamintojams, ypač e, didelių automobilių gamintojams. Galbūt, jeigu dideli automobiliai yra brangesni, tai galima jiems e, pritaikyti brangesnę įrangą, tačiau mažesni automobiliai susiduria su kitomis problemomis, taikant tas kontrapriemonės. Iš tiesų, didžiulis iššūkis, didžiulė problema yra sumažinti tą koficijantą nuo 6 iki 2,1. Ponas Aikau dabar. Norėčiau pratesti tai, kas buvo pasakyta ką tik. Vertinant bendrai šią problematiką, mane nustebino jūsų pastaba. Jūs manote, kad automobilių gamintojai nori sukurti gerai veikiančius automobilius ir nenori nelegalių automobilių, bet tuo pat metu jūs patį nustebino tai, kad automobiliai duoda geresnius rezultatus šaltų variklių nei apšilusių variklių. Nors logiškai atrodytų, kad apšilęs variklis turėtų čia rezultatai būti geresni. Ir mus irgi tai šiek tiek stebina, nes iš 53 automobilių kuriuos testavo autom... Vokietijos transporto ministerija. Iš 53, 48 davė geresnius rezultatus, kai tikrinamo šalto varikliu. Taigi šiek tiek stebina tai, ir nėra aišku, ar automobilių gamintojai tikrai daro viską, ką galėtų, kad pagamintų gerus, patikimus automobilius. Taigi, kodėl jūs taip vis dar tikite, kad automobilių gamintojai bando kiek įmanoma geriau atlikti savo darbą? Aš matyt pasitikiu dėl to, kad pažįstu žmonių toje pramonės, pramonės šakoje, žinau, kaip jie elgesi ir kokiu klausimu jie užduoda mums, ko jie mūsų prašo, kad mes padarytumėme jiems, būtent tam, kad viskas būtų teisėta ir mes atliekame daug testų, kuriant automobilius, tam, kad tie gaminami automobiliai būtų legalūs, teisėti, kad jie praeitų tuos tipo tvirtinimo testus, kuomet jiem bus jie atliekami. Bet kai jie išmeta vidutiniškai 5-7 kartais daugiau nei numatytos ribos ir teršia tiek kartų daugiau orą, tai juk yra nelegalu. Nemanau, kad tai nėra legalu. Nėra nelegalu tos, tos ribos yra nustatomos pasenusio ciklo pagrindu. Būtent to pasenusio testavimo ciklo pagrindu yra nustatomos tos vertės. Čia tik tipo atvirtinimo atveju turi jie laikytis įstatymo nuostatų ir tų numatytų verčių. Tačiau tos vertės yra nustatomos pagal tipo tvirtinimo reikalavimus. Tai čia ir kyla problemų su tuo reglamentu. Jeigu reglamentas neatspindi realaus pasaulio. Tai vėlgi grįžtame prie to įprastinio naudojimo sąlygų, taip sakoma. Įstatymuose reikia tik tai prasme naudojimo sąlygas ir atsižvelgiant patį reglamentą, ar jūs Briuselėje nors kada nors teiravotės, kad būtų tai paaiškinta, nes jeigu norime laikytis įstatymo ir ten yra keist, toks keistas dalykas, tai matyt, jums irgi būtų įdomu kreiptis į Briuselį ir prašyti daugiau aiškumo. Kaip sakiau anksčiau, prekybos asociacijos mūsų komitetas visuomet bandė pasiūlyti reikalauti atnaujinto reglamento, nes tai, kaip viskas dabar yra matuojama tipo tvirtinimo procese, atliekant laboratorijų testus, tai nėra tikslu, atsižvelgiant ir automobilius, ir, ir į vairuotojus, ir tie reglamentai turi būti atnaujinami. Tas dabar ir vyksta, vyksta lietai, bet vyksta. Nemanau, kad reiktų iškart sakyti, kad nenormalūs yra testų rezultatai, Vokietijos pavyzdys, ir iškart sakyti, kad visi daro kažką nelegalaus. Reglamentai kartais yra palieka labai siaurai apibriežti ir gamintojai bando laikytis tų nuostatų. Tokia yra reguliavimo aplinka įvairių pramonės šakų atveju, jeigu kuriami reglamentai, gamintojai prisitaiko prie jų. Bet mes žinome, kad išdenimo įranga yra draudžiama ir vienintelė priežastis, kodėl tokie gaunami keisti rezultatai su šalto varikliu ir apšilusi varikliu taip yra dėl programinės įrangos. Taigi čia iškart galime įtarti tą išdenimo įrangą. Atrodo, kad būtent dėl to taip yra tipo tvirtinimo institucijos niekuomet neįvardėjo to kaip išderinimo įrangą, bet aš manau, kad būtent tokia čia yra problema. Ne, aš atsakydamas ir ankstesnį klausimą sakiau, kad atrodytų, kad tai yra techninė anomalija. Jeigu taip yra, tai reikia ištirti. Bet aš nenorėčiau iš karto daryti išvados, kad tai yra kažkas nelegalaus. Galbūt yra kažkokiu tai paaiškinimu, pateisinančių tą faktą, kodėl gamintojai laikosi ir prisitaiko prie reglamento. Jeigu tai yra nepageidautina, tai reikia grįžti prie reglamento ir pasakyti, kad reglamentas neatspindi realybės. Ir tada reikia jį atnaujinti, kad tada atitinkamai galėtų elgtis ir gamintojai, nes jie labai nori būti ir išlikti legalus. Niekas ne, nežvelgia į Volkswageną dabar su pavydu ir, ir nesako, kad mes irgi taip norėtumėm. Nė viena gamintoja taip nenorėtų. Įdomi nuomonė. Pone Burns, mes baigiame klausimus. Manau, kad visų mūsų vardu galiu Jums padėkoti už labai aiškius ir tikslius atsakymus. Tai yra labai naudinga. Ir kaip visuomet Manau, kad bus dar tokių papildomų klausimų, į kuriuos gal nebuvo ir atsakyta dėl įvairių techninių priežasčių, jie bus pateikti raštu. Ir visi kolegos, kurie norėtų dar papildomai pateikti klausimus raštu po šiandienos klausimų, spalio 17 diena yra terminas. Susitiksime ryto ryte, 9 ryto. Ačiū.